Guten Morgen. Wir Guten Morgen. All. Labas rytas. Labas rytas visiems. Labai malonu Jūs matyti geros nuotaikos. Šiandien darbo atverkė turime klausimus, dėl kurių balsuosime. Dėl pasikeitimų sekretariate ir Olafo. Turiu dėja pasakyti, kad viską, ką vakar aptarėme, nėra įtraukta į pasiūlymą keisti reglamentą, bet vis tiek aš įtraukiau šį klausimą, balsavimo klausimą į darbo atvarkę ir mes turime išspręsti šį klausimą. Turime pagerinti situaciją Olafo sekretorite ir taip pat turime pasistengti dėl bendros geresnės situacijos. Šis pasiūlymas nebus teikiamas plenariniai sesijai, bet mums reikia parengti bendrą tekstą, kuriame būtų aiškiai nustatyta, kaip sekretariatas ir toliau galėtų turėti prieigą prie tinkamos dokumentacijos. Visų pirma, kai ta dokumentacija turėtų būti prieinama pagal sekretariato mandatą, įgaliojimus. Mes galime matyti silpnų vietų, tokių atvejų, kai nesuteikiama prieiga ir asmenys negali atlikti savo tiesioginio darbo, jų darbas yra ribojamas dėl ribotos prieigos prie dokumentų. Manau, kad mes turime visi kartu uh, sugrįžti prie šio klausimo su taryba ir komisija ir pasistengti išvengti kompetencijų iškraipimo, nes tai riboja Olaf darbą. Manau, kad visi tam pritarė, vakar niekas nepasisakė prieš. Ir yra labai aišku, kad mūsų laukia dar labai daug darbo. Mes turime Balsavimas dėl e, skubos tvarka prie mūsų procedūros nereiškia, kad mes iš karto ir išspręsime šią problemą. Kad ir kaip būtų, nepaisant to, ką sutars dėrybinė komanda, mes turime pagerinti įgaliojimus, mandatą ir dėrybų procedūrą. Pone Ailėsin paprašė žodžio, prašau. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. Aš paminėjau abejonės ir išlygas dėl to, kaip mums reikėtų dirbti, bet ši problema yra ir mes turime kažką su ją daryti. Pažiūrėkime, ar galėtume bent jau iš dalies išspręsti konfliktą su Olafo priežiūros komitetu. Bet aš noriu pasakyti štai, kad jeigu mes užtikslinsime, kad priežiūros supervizijos komitetas gali vykdyti savo funkcijas pagal įgaliojimus, tuomet turime labai aiškiai tai įvardyti. Nes OLAF turi atlikti visas funkcijas susijusias su duomenų apsauga, visas procedūras turėtų įvykdyti. Ir jeigu mes pasieksime, kad bet jau uždalies savo įgaliojimus įgyvendintų sekretoriatas, turime užtikrinti, kad visus kitus aspektus taip pat įgyvendintų. Šitie dalykai man rūpi. Ačiū. Ja, danke. Ich glaube, dass, um, wir an... Dėkuoju. Manau, kad iš esmės mes negalėsime pakeisti įgaliojimų, bet dėl priežiūros komiteto įgaliojimų mes vis, jų mes negalėsime pakeisti, bet mes galime paraginti sekretoriatą užtikrinti, kad darbas būtų vykdomas taip, kad nebūtų pakeistas ar pažeistas sekretoriato mandatas. Aptarsime tai su šešėliniais e, patarėjais, pranešėjais. Nemažai žmonių dalyvaus šiame procese, paskui jis bus pateiktas tarybai svarstyti, bet jūs matote, kad šis klausimas yra tikrai sudėtingas. Mes stengiamės e, reikalauti paspartintos, pagreitintos procedūros, nes Niderlandų pirmkaudė valstybė nurodė, kad yra galimybė išspręsti šį klausimą. Taigi dabar mes balsuosime dėl teisėkuros pasiūlymo, nėra pakeitimų, balsuosime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 24 ir 0. Vienbalsiai nubalsuota. Dabar balsuokime už įgaliojimus pradėti dėrybas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Vėlgi vienbalsiai. Dėkuoju visiems. Panašu, kad viskas eina tinkama likme, padarysime viską, ką galime, kad situacija pasikeistų. O jeigu nepavyks pasiekti to pakeitimo, tai tuomet kovosime, kalbėsime apie tai garsiai. Toliau dėl nuomonės balsuosime. Dėl FTST protokolo, susitarimo protokolo pritarimo Ketvirtas pakeitimas. Su žodiniais pakeitimais prašau parodyti rankas. Balsuojame dėl pakeitimų. Už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas. Už, prieš. Elektroniškai nubalsuokime, kad būtų iki galo aišku. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas, už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas su žodiniu pakeitimu. Ar yra pakeitimų? Priimta. Devintas pakeitimas su žodiniais už, prieš, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 11 pakeitimas su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Nuomonės projektas su pakeitimais. Balsuojame. Balsa, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Dvidešimt keturiais balsais už nubalsuota, nieks nebalsavo prieš, tikrai labai harmoninga diena. Šiandien dėkoju. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra labai mums svarbus klausimas. susijęs su rezultatais grindžiamų biudžeto sudarimu. Europos komisijos biudžeto generalinė e, direktorė Nadija Kalvino yra su mumis. Šis generalinis direktoratas visada e, atlieka savo darbą labai profesionaliai. Jeigu kas nors norėtų dabar išeiti iš salės, prašau tai padaryti tyliai. Prašau laikytis tylos ir nustokite kalbėtis, kad galėtume veiksmingai dirbti. Mūsų biudžeto kontrolės komitetui tai yra labai svarbus klausimas. Gerbiama generalinė direktorė, mes visada stengiamės užtikrinti, kad sąnaudų ir gautos naudos santykis būtų optimalus. Toks yra mūsų tikslas. Turime du savo iniciatyvą parengtus pranešimus dėl kontrolės. Ir yra du ar trys šimtai pranešimų jau padaryta praeitįje, kuriais buvo raginama komisija pakeisti savo požiūrį į biudžetą, į biudžeto sudarimą. Praeitįje mes stengiamės užtikrinti, kad pinigai būtų leidžiami tinkamai, o dabar nagrinėjame, kaip tie pinigai išleidžiami ir kam jie išleidžiami, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų iš, e, išleidžiamos tiems tikslams, kurie pasitarnauja ES. Pirmininkė prašo laikytis tylos. klausimai susiję su biudžeto sudarimu, grindžiamų rezultatais. Visą tai daug priklauso nuo bendro valdymo. Procedūros yra labai sudėtingos, jas labai sunku stebėti, prižiūrėti ir labai sunku gauti informacijos, kaip pinigai buvo išleisti ir ar rezultatai biudžeto yra tinkami. Jau septynerius metus yra nustatyta nustatytas šis požiūris. Tai sutampa su komisijos ir parlamento kadencijomis, bet mes atsiliekame nuo to, kaip mes įgyvendiname išlaidas ir kaip mes stebime išlai, išlaidas. Per septynių metų laikotarpį mes turime tai įvertinti. Yra labai daug klausimų, kurie buvo iškelti tarp institucinėje darbo grupėje dėl rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo. Pirmo posėdžio metu 22 balandžio mes tai svarstėme ir man labai malonu, kad generalinė, generalinė direktorė iš Europos komisijos galės mums suteikti informacijos. Pone Nadė Kalvino, žodis Jums prašau. Ačiū, gerbiamo pirmininkė. Tikiuosi, kad mes galėsim ir toliau pratesti tą harmoningą dieną mes parengėme PowerPoint skaidrių pristatymą ir ten yra gana detaliai išaiškinta, parodyta, kas buvo iki šiol daroma. Ir jūs galėsite pamatyti, gauti išsamios informacijos, kasgi vyksta šioje srityje, rengiant biudžetą grindžiamą rezultatais. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, kodėl šis e, rezultatų klausimas yra neišvengiamas. Mes turime spręsti ne vien, kaip ponė Keslė kabėjo, ne vien su tuo, kaip yra, ne vien, kad išlaidos yra išleidžiamos, bet kaip jos išleidžiamos ir koks yra poveikis vietoje. Norint e, suprasti, kodėl tai yra neišvengiamas klausimas, mes turime pirmiausia pasižiūrėti į dabartinę daugiametę finansinę programą. Šioje skraidėje aš pateikiau grafikę, kur nurodomas viršutinės ribos asignavimų, įsipareigojimų asignavimų, mokėjimo asignavimų. Žalia linija rodo faktinius mokėjimus kiekvienais metais. 2014 metais įvyko paradigmos pasikeitimas. Iki to laiko mes nesugebėjome gyventi nemetinio biudžeto ir uh, tos viršinės ribos nebuvo pagrindinė problema. Sutelkėm dėmesį į išlaidas, reikėjo gyventi 100 procentų biudžetą ir valstybės narės sutelkė dėmesį į e, biudžeto panaudojimą, absorpciją. 2015 metais nauja e, daugiametė finansinė pro programa labai dramatiškai sumažino virštinę ribą įsipareigojimams, mokėjimams daugiau nei 3 procentais tarp 2014 ir 2015 sumažėjo maž, daugiau nei 9 milijardais eurų. Ir dabar mes turime atlikti daugiau, turėdami mažiau lėšų, nes poreikiai ir lūkesčiai Europos biudžetui nesumažėjo. Mes turime įvertinti poreikius, e, e, kurie iškyla 2015 metais. Žemės ūkio krizė dėl Rusijos draudimo eksportų iš ES, finansų krizė, likvidumas, Graikijos situacija, pabėgėlių krizė, migrantų srautai. Yra daugybė įvairių krizių ir geopolitinių konfliktų kaiminėse šalise. Dėl to poreikiai dėl ES biudžeto yra didesni, lėšų nepadaugėjo ir turime padaryti daugiau turėdami mažiau. Visgi turime užtikrinti, kad kiekvienas euras būtų išleidžiamas tinkamai ir duotų rezultatą. Šiame kontekste turime sutelkti dėmesį į veiklos rezultatus. Bet kas yra veiklos rezultatai? Kiekvienas žmogus turbūt skirtingai suvokia, kas yra veiklos rezultatai, kokie yra geri veiklos rezultatai. Praėjusiais metais daug dėmesio skirime tam, kad sukurtumėm savo pajėgumus, kaip galėtume suprasti skirtingus modelius egzistuojančius pasaulyje, kokia yra geriausia patirtis ir praktika ir kaip galime įvertinti uh, ar ES veiklos rezultatų sistema yra gera ar ne ir kaip būtų galima tai pagerinti. Veiklos rezultatais grindžiamas biudžetas turi pagerinti Europos išlaidų efektyvumą ir veiksmingumą susijęjant viešojo sektoriaus organizacijų finansavimą su rezultatais, kuriuos duoda tos organizacijos. Tai yra labai gera priemonė, nes jinai leidžia tinkamiau paskirstyti biudžetą, turint visą reikiamą informaciją Taip pat tai sustiprina dėmesį administracijos veiksmingumui ir stiprina e, viešą atskaitomybę. Manau, kad tai ypatingai svarbu šiam komitetui. Bet noriu pasakyti labai aiškiai. Rezultatais grindžiamas biudžeto sudarimas nėra sprendimas visom problemom ir jis nepakeičia politinių sprendimo prieimimo procesų. Jis negali vesti prie automatinių asignavimų. Tai nėra kažkokia mašina, kai, į kurią įtrauk, įvedame skaičius ir gauname atsakymą. Skirkit ne e, pinigus tą ir tą programą arba nesustabdykite vieną ar kitą programą. Jis negali pakeisti politinių sprendimų prieimimų procesų, ir, kuriuose dalyvauja ir Europos parlamentas. Laiko suderinamumas, laiko atitikmuo taip pat yra labai svarbu ir sprendimo sprendimo procesas ir metinės biudžeto procesas netitinka e, to, kad vis dėlto informacija apie veiklos rezultatus vėluoja. Mūsų programos yra septyniarių metų senumo ir vertinimo rezultatai tik tai po kelių metų gaunami, kai programa jau yra baigta. Dėl to būtų tikrai neprotinga tikėtis, kad kiekvienais metais mes gausime veiklos rezultatų informaciją, kurią jau galėsime panaudoti sprendimų prieimimo procese. Yra rizika tam, ką sakė e, ponas Artvy, sakė, jisai jisai kalbėjo apie rodiklių totemizavimą, kad galiausiai turime daugybę rodiklių, kurie mums neleidžia išvelgti problemos. Mes turime sukurti tokią sistemą, kuri būtų proporcinga ir ekonomiškai veiksminga. Mes ne, neturime kurti kažkokios ypatingai komplikuotos sistemos, kuri reikalautų milžiniškų išteklių iš viešosios administracijos pusės. Ir dar vienas dalykas, vienas dydis netinka visiems. Reikia lankstaus, pritaikyto modelio. Kai kuriuose politikos krypčių sritise, kai kalbame apie infrastruktūros investicijas, tai yra tipiškas sritis, kur galima eiti šio keliu. Tai yra labai sudėtinga įvairiuose politinėse sritise, pavyzdžiui, globali Europa, išorės dimensija Europos Sąjungoje toms sritims šis, e, tie veiklos rezultatų rodikliai turbūt bus sunkiau pritaikomi. Rezultatais grindžiamas biudžeto sudarimas yra procesas. Tai nėra priemonė, kuri per vieną dieną sukurtų revoliuciją. Tai yra procesas, kai nuolatos yra gerinamas ir integruojamas, e, integruojami veiklos rezultatai į sprendimų prieimimo procesą. Ką mes darėme praėjusiais metais, tai yra mes stengiamės įvertinti, išsamei įvertinti, kokie yra elementai rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo. Mes nepradėjome, žinoma, nuo nulio. Turime tam tikrą sistemą, kuri grindžiama sutartimi, sektoriniais teisės aktais. Taip pat yra reikšmingos priemonės rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo, kurios yra įtrauktos nuo 2014 metų į daugiametę finansinę programą. Yra biudžetinis procesas, vyksta politinės dėrybos, kai yra nusprendžiama, kur skirti lėšas. Taip pat yra ir administraciniai veiklos rezultatų vertinimas komisijos viduje, strateginis e, planavimas, strateginio ir programavimo, strateginio planavimo ir programavimo ciklas. Ir kiekvienais metais eksantė bičiantė mes turime programų ataskaitas, kiekvienais ekspaust mes turime ataskaitą apie Europos biudžeto įgyvendinimą ir taip pat yra priemonių susijusių su ataskaitų e, teikimu skaidrumu ir atskaitomybė. Taigi yra ir tam tikros profesinio žargono, kurį gal ir ne, ne visada lengva suprasti. Visą tai galima išreikšti tam tikrą piramidę. Čia nesileisiu į detalės šioje skaidrėje, bet noriu jums tiesiog šitą vaizdą pateikti, kad jūs turėtumėt įsivaizdavimą. Kaip yra suskirstita, čia yra suskirstita ir parodyta tai, kas surašyta sutartise. Kaip ekonominė politika yra įgyvendinama 2020 metų Europos politiniuose tiksluose ir ekonominiuose tiksluose. Europos semestras. Dabartinė komisija taip pat e, remiasi Junkerio dešimti, dešimtimi politinių prioritetų. ES teisės aktai, bendros, bendrųjų politikos krypčių gyvendinimas, jų koordinavimas, nacionalinės politikos kryptis – Ir Europos parlamentas taip pat yra susijęs su Europos biudžeto sudarimu. Beveik 80 procentų yra bendra atsakomybė tarp komisijos ir valstybių narių. Europos veiklos rezultatų sistema yra susijusi su daugia lypė, veiklos rezultatų sistema susijusi su daugybė suinteresuotų šalių. Mes čia bandome suteikti dėmesį į, į tai, kas yra tiesiogiai susiję su ES biudžetu. Tai kitas skraidė. Čia, čia matote, jog yra kitokia struktūra. Galutinis tikslas yra bendrasis tikslas ir čia mes apžvelgėme įvairias rytis, kur būtų vertingiausia apžvelgti veiklos rezultatus. Mokslinių e, e, ir technologinio vystimo sritis yra labai svarbi ir ir, e, mokslinio tyrimų ir vystimosi sritis 3 procentai ES BVP yra investuojama į mokslinius tyrimus ir plėtrą. ES institucijose tai yra e, gyvendinama per programas, pavyzdžiui, Horizontas 2020, ne vien, bet čia kaip pavyzdys patiktas. Ir taip pat yra bendrasis tikslas, tai yra, tai Tai yra įgyvendinta per Horizontas 20 programas ir tikslus. Komisijos viduje tai yra, tam vadovauja RTD, generalinis direktoratas, bet taip pat ir kitos agentūros ir kiti generaliniai direktoratai e, dirba šioje srityje. Yra specifiniai tikslai, strateginio tikslo per visą komisijos darbo kadenciją ir taip pat e, daugiamečiai valdymo planai yra sudaromi. Mes čia turime pagalvoti apie atsekamumą, kaip yra išleidžiami eurai, yra tam tikras e, ryšys nustatytas, bet yra skirtingų sąsajų, e, kurios prisideda prie tokios daugelybės veiklos rezultatų sistemos sukūrimo. Toliau, ES biudžetas grindžiamas papildomumu ir racionalizavimu tikslų. Ir Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, migracijos politika nėra vien tai, ką mes darome su AMIF fondu. Yra, tai yra prieglopščių ir migracijos fondų. Yra daugybė kitų priemonių, dauguma jų yra susijusi su AMIF ir ISF, bet ne vien su jais, vidaus saugumo fondas, ISF, kiti fondai, Europos socialinis fondas yra susijęs su migrantų integravimu ES viduje. Taip pat ir globalios Europos programa yra susijusi. Taigi nėra vienos kažkokios vienintelės programos, e, kuria siekiama įgyvendinti politinius tikslus. Yra daug programų ir daugelis tikslų taip pat yra racionalizoma ir paverčiama konkrečiais veiksmais. Lyčių politika, klimato kaitos veiksmai. Mes turime gana sudėtingą, komplikuotą aplinką, kai kalbam apie vairias programas ir jų racionalizavimą bei integravimą kurių pagrindų atliekame veiklos rezultatų vertinimą. Kita skraidrė, bandžiau čia viską apibendrinti, sudėti vieną vietą, bet turime elgtis atsargiai. Reikia turėti realistiškus lūkesčius. Ir negalima vieno kurpalių užtepti ant visų, nes tai tarsi atitinka e, kalėjimą, yra daug, kuriame yra daug e, tuščių e, kamerų. Daugybė tarptautinių organizacijų yra susijusi valstybių narių institucijų, kitų jurisdikcijų. Mes kalbam su pasaulio banku, su e, įvairiomis JAV institucijomis, įvairiomis jurisdikcijomis pasaulyje. Ir štai kokia yra bendroji išvada, kurią mes padarėme iš tų įvairių santykių. Toliau, kokie yra rezultatai? Ką mes bandėme e, atlikti, tai yra sutelkti dėmesį į tai, ką būtų galima pasiekti konkrečiame ES kontekste. Iškėlėme fundamentalių klausimų ir nustatėme tam tikras veiklos kryptis srautus, kad būtų galima nuolatos pastoviai gauti tinkamus rezultatus. Klausimai yra tokie, kokios rytise yra išlaidos, kas yra didžiausi prioritetai, kaip išleidžiami pinigai, ar veiksmingiausiai naudojame uh, priemonės ir procesus, kad galėtume tinkamai išleisti pinigus, kaip yra vertinami veiklos rezultatai ir kaip mes apie tai informuojame, apie Europos biudžeto įgyvendinimą. Kalbama ir apie e, supaprastinimą, peržiūras, e, išlaidų efektyvumą, kontrolę, biudžeto įgyvendinimą, rezultatus. Bet koks yra tikslas, ko mes siekame? Norime sumažinti administracinę naštą, užtikrinti, kad pinigai eitų naudos gavėjui ir būtų pasiekimi tikslai, paremti sprendimų prieimimą suteikiant visą reikiamą informaciją, identifikuoti tinkamas, tinkamas ribas, kurias būtų galima pasiekti, užtikrinti politikos tikslus ir taip pat parengti tinkamą požiūrį. Nemažai inf kontaktų buvo ir informacijos skleidžiama. Ir vienas iš dalykų, kurie svarbus, yra teisėtumas ir reguliarumas. Aš paliksiu šį pranešimą jūsų komitete ir noriu pabrėžti tam tikrus dalykus. Manfredas ir aš, mes labai esame įsitraukę į šį darbą ir svarbiausias dalykas yra toks. Susiti, susitelkimas į veiklos rezultatus nereiškia, kad mums nerūpi teisėtumas ir reguliarumas tai nepakeičia e, teisėtumo išlaidų, tai yra papildomi dalykai, papildantis vienas kitą. Mes turime užtikrinti, kad pinigai būtų leidžiami teisėtai, teisingai ir kad tai teikia maksimalius rezultatus vietoje. Vienas iš klausimų, kuriuos jūs galėtumėt pastebėti šią prasme, yra tai, kad mes nesivadovaujame vienu skaičiumu kaip rodikliu, ar biudžetas yra, yra tinkamai išleidžiamas ir tinkamai apsaugomas. Mes turime įvertinti ir užtikrinti, kad visi veikiantis asmeniai apsaugo biudžetą nuo neteisėto ir neregulaus leidimų. Reikia taip pat atsižvelgti ir į daugiametį pobūdį ES biudžeto. Ir kiekvieną kartą, kai vyksta diskusija, turime į tai atsižvelgti. Pastaraisiais metais mes tengiamės sukurti metodologiją, kuri leistų vertinti, kokios sumos yra, patenka į rizikos rytį, kai yra atliekami mokėjimai, kaip užtikrinti biudžeto mechanizmus, kai kurie yra eksantė, kai kurie ekspaust ir koks, ir kokia, kokiom sumoms iškyla uh, grėsmė, rizika tuomet, kai biudžetas yra įvykdytas. Mes nuolatos stipriname tą metodologiją, ją tobuliname, stengdamėsi tinkamai įvertinti, kaip mes apsaugome ES biudžetą. Žinoma, tai nepakeičia auditorumų vertinimo, tai yra kitas dalykas, tai yra auditų grindžiamas vertinimas, kurį atlieka auditorumai, atliekama analizė, kai yra nustatoma paklaidos marža, bet visada reikia atsižvelgti į biudžeto daugiametį aspektą. Dabar sutelksiu dėmesį į mūsų pasiektą pažangą. Biudžetų grindžiamas rezultatas nėra tas automatas, mašina, kuri suteiktų visus rezultatus ir atsakymus. Tai gyvas besivystantis procesas. Mes turime gyvendyti šią strategiją. Pirmais metais mes parengėme konceptualią sistemą, e, keliaudami po pasaulį, rinkdami visą informaciją, nustatydami geriausią praktiką. Nustatėme vidaus valdyseną komisijos viduje politikos lygmenių ir techninių lygmenių. Mes sustipriname programų ataskaitas 2016 e, metų biudžeto projekte ir taip pat ir 2017 metų biudžeto projekte. Peržiūrėjome komisijos strateginio planavimo ir programavimo ciklą, e, sutelkėme dėmesį rezultatus ir racionalizavome. Taip pat e, viešą komunikaciją sustiprinome su valstybėmis narėmis, rengėme biudžeto susitelkimą į rezultatus. Ir konferencija buvo mm, praeisiais metais, šiais metais taip pat bus konferencija. Ir taip pat e, taikomoje interneto programą parengėme dėl ES rezultatų. Štai kokie yra pagrindiniai orientyrai 2016 e, metams. Ekspertų grupė dėl uh, Mm, rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo, e, programų ataskaitų dėl biudžeto projektų sustiprinimas, e, metinis valdymas ir veiklos rezultatų ataskaita 15 metų biudžetui, sistema ir bendradarbiavimas su EBPO. EBPO tai yra e, standartinis vertinimas veiklos rezultatų visame pasaulyje, visose šalise. Taip pat vidurio laikotarpio e, daugiametės finansinės programos peržiūra pasitarnavo mums, stengiamės pagerinti mm, veiklos rezultatus, peržiūrėjome finansinį reglamentą, siekiant sustiprinti lankstumą. Nekartosiu pagrindinių išvadų, matote taip iš save tą tekstą, aš tik noriu du svarbiausius dalykus paminėti, tiksliau tris. Vienas tai yra dėmesys veiklos rezultatams yra neišvengiamas. Turime įtraukti visus veikiančius asmenys tiek ES viduje, biudžeto komitete, biudžeto kontrolės komitete, visų pagrindinių komitetų. Visi veikiantis asmenys Europos parlamente turi veikti iš vien tą pačiame linkme, kad būtų galima pasiekti rezultatų. Antras dalykas yra labai svarbi politinė situacija ES lygių, Europos parlamente, visur yra pripažįstama, taip pat ir audito rūmose pripažįstama, kad turime judėti toliau šią kryptimį, turime prisimti atsakomybę už šį procesą. Ir taip pat turime gauti naudos pasinaudoti politinę situaciją ir viską grįsti realistiniais lūkesčiais. Daugiametėje finansinėje programoje yra numatytas rezultatės grindžiamas biudžeto sudarimas ir pasistengime visi kartu dirbti, kad pasiektume tų rezultatų. Šią pozityvę natą baigsiu savo pasisakymą ir dėkoju uždėmesi ir už pakvietimą dalyvauti. Ačiū. Ačiū labai. Dėkoju už puikią prezentaciją. Manau, kad tai tikrai buvo labai gera apžvalga Būtų gerai, jeigu galėtume gana paprastai viską svarstyti, apie viską diskutuoti, nes um, mūsų veikla labai sudėtinga, yra labai daug dokumentų, ko gero mūsų komitetui tenka daugiausia dokumentų, kuriuos reikia išnagrinėti ir aptarti. Reikia atlikti ir pakeitimus, kad prie mūsų prisijungė biudžeto komiteto pirmininkas ir visus kitus šio komiteto narius esame pasikvietę, nes mums būtinai reikia bendradarbiauti su šiuo komitetu, suteiksiu jam žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū ir jums. Aš noriu um, pasidžiaugti mūsų bendratarbiavimu, nes mums būtina bendratarbiauti. La volonté de la Commission et de la Direction générale du budget, elle, elle doit être, euh, elle doit être saluée avec, euh, avec vous. Aš turėčiau pasveikinti generalinį direktoratą ir pasidžiaugti darbu. Aš grįžau iš misijos Jordanijoje ir Libane ir vietoje aš kėliau klausimus, kalbėjomės apie tarptinę situaciją, aš galvoju apie UNICEF. Ir norėčiau pasakyti, kad ES yra tarsi viršūnėje formalizmo, kai kalbame apie dokumentus, kurių reikalavimą, kai kalbama apie eksantę kontrolę ir apie daugybinę apskritai kontrolę įvaisios rytise. 2015 metais yra tikslas atlikti kontrolę įvairiose e, Europos komisijos veiklos rytise. Ir jeigu mes kalbame apie veiklos rezultatus, kurių turėtume siekti, tai visų pirma yra supaprastinimas. Mes nieko nepasieksime, jeigu nebus pasitikėjimo ir pragmatiškumo. Man susidaro įspūdis, kad komisijos darbuotojai, kurie yra visi iškilus asmenys, kad jie norėtų būti absoliučiai nepriekaištingi. Pone Greslė ir kiti kolegos, mes su jais pradėjome bandomąjį projektą, kurio tikslas - parengti mokymų mobilumą. Mes norėtume šią kryptimį dirbti, bet turiu pripažinti, kad koksgi yra tikslas, ko mes siekiame. Generalinis direktoratas e, užimtumo pakviet, pareikalavo milžiniško kiekio dokumento e, tų besimokančių asmenų, kurie norėtų dalyvauti mūsų rengiamoje mokymų programoje. Bet tai yra to pačios idėjos sužlugdymas pačioje jos pradžioje. Man atrodo, kad toks požiūris yra visiškai ne, ne, ne, negeras, netikslingas, nes jisai žlugdo visas geras intencijas, gerus ketinimus. Tai dėja suteikia gana prastą ES įvaizdį. Kai pradedama tam tikra programa, jinai sužlugdama dėl kontrolės ir dėl didelių formalių reikalavimų. Galbūt reikėtų kalbėti a posteriori kontrolę, reikalaujant iš mūsų partnerių skaidrumo. Ir čia reikėtų viską grįsti tarpusavio pasitikėjimu. Aš džiaugiuosi bendra kryptimi, bet 80 procentų ES biudžeto yra kartu valdoma su valstybėmis narėmis. Ir mes nebūtinai galime kontroliuoti visas operacijas ir programas. Valstybės narės, jų rankose yra e, tos programos ir jos vadovausi ES nustatytomis taisyklėmis. Štai tokios pastabos, kurias aš, aš norėjau pasakyti. Bet vis dėlto džiaugiuosi komisijos atliktų darbų. Bet mes čia turime kalbėti ir apie kultūrinę revoliuciją. Kalbant apie, kalbant apie komisijos darbuotojus, daugelis iš jų tikrai yra ne, nepasiekiami, nekritikuotini ir elgesi labai formaliai ir tikrai tai gali sužlugdyti geras iniciatyvas ir neleisti pasiekti gerų veiklos rezultatų. Štai tiek, gerbimo pirmininkė, norėjau pasidalinti tuo, ką jaučiu. Dėkuoju. Aš Jau 12 metų dirbu parlamente ir stebiu diskusijas ir kiekvieną kartą, kai norime kažką supaprastinti, beveik kiekvienais metais norime tai padaryti, dėja rezultatas būna, kad dar labiau viską komplikuojame, padarome dar sudėtingiau nebuvo. Tikrai nėra, nėra lengva tai sutvarkyti. Pinigų yra daug ES biudžete, tikrai nelengva viską e, sukontroliuoti ir suvaldyti Kalbant apie subsidijas, biudžetas yra labai specialius ir turime pavyzdžių, kaip yra veiksmingai vykdoma kontrolė. Ir tokia kontrolė, kuri vis dėlto leidžia pasiekti rezultatų, tai yra užtikrinimą, kad pinigai yra išleidžiami tinkimai, tinkamai. Taigi, manau, kad kelias, kur einame, yra geras. Toliau, ponė Dlavajevo, prašau. Thank you very much, dear chair, dear colleagues, dear director general. Um, as you... Dėkuoju. Kaip žinote, e, ši tema mano e, pagrindinė 2014 m. biudžeto vykdymo e, kontrolės pranešimo tema ir, kaip žinote, pernai šios procedūros metu sistemiškai pradėdavau savo pasisakymus, pabrėždama, kad reikia konstruktyvesnio paužiūrio, reikia sutelkti dėmesį į rezultatus. Atėjo laikas sąjungai pademonstruoti, kad jis sugeba pasiekti rezultatų. Ir jūs, generalinė direktorė, minėjote, kad turėtume sutelkti dėmesį ne į tai, kaip išleidžiame pinigus, bet į tai, kaip pranešame apie tai, kaip komunikuojame šią informaciją. Nuolat mūsų posėdžiuose kalbame apie tai, kad reikia bendro supratimo apie tai, kas yra rezultatai, kokia yra pridėtinė vertė įvairioms institucijoms, e, nes e, suprantu, kad ne visos institucijos vienodai vertina rezultatus. E, kalbant apie 2014 metų biudžeto įvykdymo procedūrą reikėtų turėti omenyje, kad pagal sutarties 318 straipsnį reikia sutelkti dėmesį į augimą ir kitus tikslus siekiant rezultatus. Būtent pagal šį 318 straipsnį reikia vadovautis komisijos vidaus valdysenos priemonėmis įvairiomis veiklos ataskaitomis, kurios yra rengiamos generaliniuose direktoratuose ir panašiai. Turiu pripažinti, kad komisijai tikrai nelengva atlikti tokį vertinimą pagal teisės sistemą, pagal teisinį pagrindą, nes tame teisinėme pagrinde kaip tik nesilaikoma rezultatus orientuotų požiūrių. Ir audito rūmai taip pat įsako savo nuogastavimus dėl um, rezultatais, grindžiamos sistemos e, vertinimo rezultatų susijusių be kitako su investicijų fondu ir kitais e, dalykais. Žinoma, reikėtų visų pirma e, gerinti teisinę bazę, taip pat dvišalius bendradarbiavimo susitarimus, daug apie tai esame kalbėję. Be to, mano pranešime taip pat pritarėma auditorumų požiūriui dėl finansinių ir politinio programavimo laikotarpių e, sutapimo dėl atitinkamos politikos įgyvendinimo. Visi žinome, kad tas penkerių metų laikotarpis e, juo siekiama užtikrinti, kad e, institucijų ciklai būtų sinchronizuoti ir tai, žinoma, mūsų demokratinė atsakomybė, tai teisėtumo paužymis. Tai Ir reikia kalbėti ne tik apie stebėseną ir vertinimą, reikia viską supaprastinti, reikia kalbėti apie politinę lyderystę. Noriu, noriu pateikti porą konkrečių klausimų. Pirma, kaip žinome, Europos biudžeto sudarimo metodai yra pagristi veikla Vadinasi, biudžeto sudarimo metodai yra pagristi veiklos sistema, įvairiais e, duomenimis, bet ne politiniais tikslais, e, e, kurie yra susiję su veiklos rezultatų rodikliais. Ir dabar komisija nori pereiti nuo to veiklos grindžiamo biudžeto sudarimo metodo prie rezultatais grindžiamo metodo. Rezultatais grindžiamo biudžeto darbo grupė buvo sudaryta ir labai palankiai tai vertinu. Birželio mėnesį šioje grupėje bus nagrinėjamas e, rodiklių klausimas. Aš tik noriu paklausti, apie kokius rodiklius kalbame. Ar tai rodikliai, kurie yra susijęs su tikslais e, įtrauktais į valdymo planą ir kitus e, generalinių direktoratų planus, ar vis dėlto kalbame apie rodiklius susijusius su bendrų nuostatų reglamento tikslais veiksmų programų tikslais, ar kalbame apie rodiklius, kurie turi būti susijęs su kiekviena biudžeto eilute. Jeigu tai rodikliai susijęs su biudžeto eilutėmis, ko gero, nustatant tikslus ir rodiklius turėtų dalyvauti ir atitinkamas parlamento komitetas. Taip pat noriu paklausti apie darbų tvarkaraštį. raštį į kokį grafiką orientuojasi e, komisija, iki kada ji nori gyventinti rezultatai grindžiamą biudžeto sudarimo metodą. Žinau, kad tai sudėtingas klausimas, bet galbūt e, galėtumėte bent užsiminti apie tai. Ačiū šį pasikeitimą nuomonėmis ir e, taip pat dėkuoju už šią progą kartu su biudžeto komiteto kolegomis su jumis padiskutuoti ir aptarti mums rūpimus klausimus. Ačiū. Frau Kollegin Ayala Sendo, bitte. Sí, gracias, presidenta. Dėkuoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti poniai Kalvinjo už labai aiškę apžvalgą, kurią ji mums pristatė. Ir už visą informaciją. Šis naujas pasiūlymas pereiti prie naujo biudžeto sudarimo metodo, remintis įgyvendimo ir kontrolės rezultatais. Na, tai toks biudžeto sudarimas, kuris yra grindžiamas įvairiais rodikliais ir žinoma, tai gana sudėtinga, e, tie rodikliai nėra rengiami automatiškai, juos reikia įdėmiai parinkti, kad jie būtų naudingi sudarant biudžetą, atsižvelgiant į e, kylančius iššūkius. Taip pat neturėtume pamiršti apie jau minėtą supaprastinimą. Mhm. E, tiems, kas e, vėliau naudojasi Europos biudžetu, kalbu apie įvairias agentūras, universitetus, įvairias kitas įstaigas, savivaldybės mažų miestelių e, tikrai kartais labai sudėtinga susikaudyti, gauti finansavimą. E, be to nereikėtų pamiršti ir apie darbuotojų interesus, e, migrantų klausimus, sudarant biudžetą. Atrodo, kad pati kryptis pereiti prie tokio rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo yra gera, bet žinoma, kyla labai daug įvairių klausimų. Uh, E, kaip e, pavyks viską įgyvendinti, e, tarkim, atliekant kitokią kontrolę vietoj ex ante kontrolės. Juk esame biudžeto kontrolės komitetas ir turėtume apie visą tai pagalvoti, ko gero ir auditorumai man pritartų. Uh, Ex post kontrolė reiškia, kad e, septyniarius metus e, po gyvendinimo bus e, vykdoma ta kontrolė ir kasmet ji bus gyvendinama, kai bus aiškus paklaidos lygiai, taip pat galėsime galbūt tikslesnius sprendimus priimti, tiesiog noriu geriau suprasti, su kokia rizika būtų susijęs pasiūlytas pakeitimas. Istoriškai nuolat e, siekiame įgyvendinti kuo geresnės sistemas, kad e, kontrolė vyktų beveik automatiškai, standartizuotų būdu. Ir noriu įsitikėti, kad link tokios sistemos ir judame. Kai kuriuose valstybėse narėse esame matę sistemų, įvairių sistemų ir su komisija esame kalbėję apie tai, kad e, reikėtų remtis tą gerąją patirtimį, kaip sudaryti biudžetą, kaip jį gyvendinti. Kai kurios valstybės yra federacinės struktūros, kitos ne, taigi reikia atsižvelgti į vairius lygmenis. Žvelgiant į šį pasiūlymą, kyla klausimas, kaip šie rodikliai bus įgyvendinami, kaip jie bus rengiami, orientuojantis į ekspost kontrolę, kaip tokiais rodikliais e, galima užtikrinti, kad e, sistema bus tobulinama ir gerinama, e, kaip užtikrinti, kad rodikliais būtų galima pasitikėti. Žinoma, dirba ekspertų komanda, vyksta pasikeitimas gerąją patirtimi. Siekiama, kad viskas būtų automatizuota galų gale. Jau ir dabar kuriami, tarkim, automobiliai, kurie patys uh, automatiškai gali važiuoti be vairuotojo pagalbos. Turime apie visą tai pagalvoti. Be kita ko, apie tokią technologinę pagalbą, technologinę paramą. Nekalbu apie visišką automatizavimą, nes čia labai svarbu priimti tinkamus politinius sprendimus Mm, bet reikia visų pirma pagalvoti apie tai, kaip šie rodikliai padės pagerinti sistemą. Reikia juos kuo labiau standartizuoti, kad vis dėlto būtų lengva jais naudotis. Ponas Von. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti generaliniai direktoriai už prezentaciją. Ir Manau, kad visi turėtume remti mintį pereiti prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo. Turime žvelgti į ateitį ir neturiu jokių abejonių, kad naujoje daugiametėje finansų programoje po 2020 metų atsiras ir naujų elementų susijusių su regioninė politika, įvairiais fondais, finansavimu. Mhm Jeigu norėtume apginti es fondus, turime pademonstruoti, kad pinigai išleidžiami tinkamai ir veiksmingai. Ir tai, ko gero, geriausias būdas užtikrinti, kad biudžetas būtų veiksmingas po 2020 metų. Kalbėti ir apie tam tikras ribas, generalinė direktorė pristatė tas ribas, visą tai nelengva ir e, daugelis dalykų, e, kuriems išleidžiame es lėšas, yra bendro pobūdžio, įtraukti į įvairias politikos sritis. Ir e, labai dažnai, kai kalbame apie išlaidas jaunimui, e, pagyvenusiems asmenims e, ataskaitose nurodoma, kad labai sunku įvertinti, kiek išleidžiama tokiems tikslams įgyvendinti. Taip pat jau dabar galioja tam tikros sąlygos, uh, susijusios su eksante ir ekspost vertinimu turėtume į tai at, atkreipti dėmesį ir ateityje. Taip pat e, reikėtų e, pamėginti užtikrinti, kad e, nebūtų automatiškai skiriamos baudos valstybėms narėms ir regionams, nes tai būtų labai sunku įgyvendinti, atsižvelgiant į tai, kad problemų pobūdis valstybėse narėse regionuose labai skiriasi. Reikia visą tai vertinti ir turime rasti kitą būdą e, užtikrinti ir skatinamųjų priemonių taikymą, kad rezultatai būtų pasiekiami ir kad nebūtų skiriamos automatinės baudos. Pavyzdžiui, pagal sanglaudos politiką, pagal dabartinę programą e, yra koncentruojamas į tam tikras temas regionams ir valstybėms narėms e, yra suteikiama galimybė pasirinkti jos gali rinktis temas atsižvelgdamos į savo prioritetus, savo e, ypatumus ir tai labai svarbu atsižvelgiama į konkrečius iššūkius, tokius kaip jaunimo nedarbas, pavyzdžiui, atsiranda naujų temų ir tos temos leidžia valstybėms narėms ir regionams užtikrinti tam tikrą lankstumą ir kartu užtikrinti, kad tai, ką jie daro, siejasi ir su es prioritetais. Taigi e, reikia būtinai e, tokio rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimo, bet reikia dar daug ką nuveikti ir tikiuosi, kad dar turėsime progų išnagrinėti visas e, problemas ir visų pirma atsižvelgti į galimus iššūkius susijusius su daugiametė finansinė programa po 2020 metų. Ponas Pirinski. Ačiū pirminkė. Noriu pateikti tris klausimus. Pirmasis susijęs su bendruoju visuomenės požiūriu į ES biudžetą. Labai paplitusi koncepcija, kad uh, Ši sistema labai neveiksminga dėl didelės korupcijos, dėl įvairių pažeidimų ir žinoma, dėl to labai nepasitikima biudžetu. reikia bent minimalaus pasitikėjimo biudžetu, es procedūromis, kad būtų galima objektyviai įvertinti, kaip sudaromas biudžetas, kaip jis įgyvendinamas. Pone Greslė labai teisingai paminėjo, kad biudžetas labai ypatingas, labai daug subsidijų ir žinoma mokesčių mokėtojai labai susirūpinę dėl to, kaip išleidžiami jų pinigai griežto taupimo e, priemonių taikymo laikotarpiu tas susirūpinimas dar labiau sustiprėjo ir e, norėčiau atkreipti visų dėmesį, e, pakviesti pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti gerą pusiausvyrą tarp to, ko siekiama ir tarp išlaidų. Uh, Žinoma, sudarant biudžetą paisoma es e, finansinių interesų, bet e, tik tam tikrų kampų viskas patiekiama žiniasklaidai, pabrėžiama. Ir tai atneša tik labai trumpalaikių politinių dividendų. Uh, nors duomenys rodo, kad maždaug 99 procentai išlaidų vis dėlto išleidžiama pagal tikslą, pagal paskirtį, bet tai nėra pabrėžiama niekur viešai, į tai neatkreipiama pakankamai dėmesio. Jeigu nebūtų tokių biudžeto išlaidų, jeigu nebūtų tos ir tos programos, ko pasigestume, kalbant apie rezultatus. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume Jungtinę karalystę, apie jo galimą išėjimą iš Europos Sąjungos. Ar pagalvojote, galbūt galima būtų paskelbti duomenis apie tai, kas bus, jeigu nebus įgyvendinama tam tikrų programų, jeigu nebus skiriama lėšų toms programoms. E, esu tikras, kad ponas Von e, labai gerai supranta, apie ką kalbu. Iš tiesų labai trūksta pasitikėjimo to, tuo, e, ką pavyksta pasiekti panaudojant biudžetą. Ir tą pasitikėjimą galima sustiprinti, pristatant kitus rodiklius, parengiant kitus rodiklius, kurie parodytų, kokios naudos e, atneša biudžeto išlaidos. Kitas klausimas susijęs su vidurio laiko tarp peržiūra ir e, strateginėmis prognozėmis ir planavimu. Nežinau, ar turėčiau, turėčiau vadinti tai prognozėmis ar planavimu ir programavimu. Planavimas ir programavimas. Gerai. Man sudarė įspūdis, kad jūsų nuomonė ta vidurio laikotarpio peržiūra būtų um, naudinga tam, kad galėtume optimizuoti visą uh, ciklą. Vėlgi, kaip suprantu, kalbate labiau apie procedūrą, apie procesą, užuot e, nuodugniai e, panagrinėjusi tas pirminės prognozes, kuriomis remtasi e, atliekant šį strateginį programavimą, tai kokios jos realistiškos 9 milijardų biudžetas na, reikia kuo labiau stengtis optimizuoti tas lėšas, bet kartu reikia atsižvelgti ir į prognozuojamus iššūkius. To nepadarius faktiškai bus neįmanoma visko optimaliai įgyvendinti, juk tie iššūkiai jau preliminariai buvo žinomi dar 2012 metais. Ir dabar mm, reikia turėti omenyje visus tuos iššūkius, kuriuos minėjote. Ar komisija atliks peržiūrą, ar bus atlikta kažkokia nuodugni peržiūra ir vertinimas. Ir dabar perinu prie savo trečiojo klausimo. Jeigu pažvelgtumėte į situaciją e, atsižvelgdama į sutartis, politiniai tikslai, didesnė sanglauda regioninė, ekonominė, teritorinė, visų šių klausimų subalansuotumas, jam kyla pavojus, jis nebėra užtikrintas. Be to, kaip investicijų bankas dalyvauja biudžeto sudarimo procese. Iki šiol rezultatai netitiko lūkesčių, investicinių spragų vis dar yra ir uh, reikėtų ko gero nu, glaudes, nuoseklesnio paužiūrio į e, įvairių krypčių integravimą. Reikia užtikrinti suderėjimą su banko politika, banko prioritetais, investiciniais prioritetais. Ir buvo pateiktas ir pirmasis klausimas, ar e, vis dėlto uh, E, bus galvojama apie įvairius e, prioritetus. Tai yra tam tikras e, kultūrinis poslinkis, nesakysiu revoliucija, bet vis dėlto gana didelis pokytis. Ir tikrai reikia viską atsargiai ir nuodugniai apmastyti. Ponas Sehovski tady jsou e, velice kompetentním a hovořili tady o hodně otázkách, tak nebudu zmiňovat to, co jsem měl původně. Gerbiami e, kolegos, buvo jau paminėti e, svarbiausi klausimai, ekspertiniai klausimai, aš noriu pateikti tik du klausimus kaip biudžeto kontrolės komiteto narys. Uh, Pirmas klausimas. Reikia patikrinti visų pirma pajėgumus. Reikia stebėti, kaip sekasi viską gyvendinti valstybėse narėse, regionuose. Kalbant apie pajėgumus, būtent yra kokie šeši, septyni kontrolės lygmenės susijęs su gyvendinamais projektais valstybėse narėse ir regionuose vyksta vienu lygmeniu kontrolė, viskas gerai, kitų e, kontrolės lygmenių jau paaiškėja, kad kažko trūksta dėl kažkokių priežasčių. Mm, pavyzdžiui, 2009 metais buvo e, projektų, kurie e, nebuvo gyventinti sėkmingai dėl finansų krizės, bet vėliau įsibėgėjo ir buvo gerokai sėkmingesni. Ne Ir mano minėtų atvejų dėl tos pirminės nesėkmės buvo ir baudos įvairios pritaikytos ir panašiai, o vėliau viskas pasitaisė, taigi reikia mm, atsižvelgti visą tai. Būna taip, kad prasideda vienas projektas ir galų gale juo pakeičiamas kitas. Ir Jau ir taip yra gana skeptiškas paužiūris į ES projektus, į biudžeto panaudojimą. E, dažnai žmonės tiesiog net neteikia paraiškų, kad dalyvautų įvairiuose projektuose ir gautų finansavimą. Be to, e, būna įvairių sukčiavimo atvejų susijusių su subsidijomis iš Briuselio. Yra daug asmenų, kurie, tarkim, gauna 20 tūkstančių eurų, kad pastatytų e, kokį nors sporto centrą ar įvykdytų kokį nors dar projektą. Ir būtent e, jiems rūpi visi šie pokyčiai, jiems tai aktualiausia. Antroje jūsų prezentacijos skaidrėje minėjote, E, krizę, žemės ūkio rinkose, finansų krizę, migracijos e, krizę, nestabilumą aplink e, mūsų regioną. Ir žinoma, visa tai kelia susirūpinimą. Kalbu iš asmeninės patirties taip pat, kad galbūt kai kurie E, tie dalykai per daug išpučiami ir reikia čia savo emocijas palikti nuošalį ir pažiūrėti į tai, į to, kas vyksta mastus. kai kur, kur išleidžiami ES pinigai, e, reikia kalbėti apie krizę, bet ne visose srityse. Aš taip pat užsiregistravau kai kalbėtojų sąrašą. Manau, kad svarbu keistis nuomonėmis ir manau, kad komisijos iniciatyva yra gera, jeigu viskas bus nukreipta teisinga linkme. Kol kas dar per anksti spręsti, negaliu dabar pasakyti, kur viskas krypsta. Mes turime tam tikrų nuogastavimų dėl to, kaip šios ir tie rutuliojasi įvykiai. Ir e, aš Visada truputį stebiuosi tuo, kad komisija ne visada turi informacijos apie tai, kas vyksta, kadangi komisija turi atlikti priežiūros vaidmenį ir taip pat yra atsakinga už pinigų leidimo būdus. Jiems tenka ta atsakomybė ir aš manau, kad svarbiausias, kad nors mūsų nuveiktas dalykas e, buvo e, būtent metinės taskaitos pasirašymas, garantuojant, kad visi ištekliai bus E, išleisti, panaudoti tinkamai. E, šiaip manau, kad sistema turi rimtų problemų, kadangi kaip galima sukontroliuoti sėdint Briuselėje išlaidas, kurios vyksta kažkur kitame pasaulio gale, e, nutolusiuose valstybės narise. Geriausia tai, ką gali padaryti komisija, tai nusiųsti keletą auditorių, kad jie patikrintų situaciją vietoje. Tačiau esame daug būdų kada galima būtų sumažinti arba išvengti, tą, išvengti tos bereikalingos biurokratijos. Kiek aš žinau, esama dešimt skirtingų fondų, e, apie kurias mes čia kalbame, kurie galbūt dalyvauja. Tačiau manau, kad reikėtų gerinti patį darbo organizavimą. Kyla toks filosofinis aspektas, kas vis dėlto būtų primtina kalbant apie organizaciją viso šito darbo, ar mes kalbame apie patį mechanizmą, sąrangą. Jeigu mes nenorime keisti komisijos vaidmens valdymo srityje, kadangi man kila mintis E, jog reikia kalbėti apie tai, kaip viskas yra valdoma, kaip viskas yra mm, tvarkoma ir ko gero gali prireikti radikalių reformų, nes dabar e, neįmanoma toleruoti situacijos, kai kartais niekas neatsakingas už tas išlaidas. E, tokių idėjų mes negalėsime parduoti, taip sakant, mokesčių mokėtojams e, arba donorams e, įvairiose valstybėse. Ir iš tikrųjų, galbūt ta tvarka supaprastins e, arba palengvins naštą komisijai, bet apsunkins darbą visiems kitiem. To negalime toleruoti. Tai būtų pirma mintis. Ir antra mintis, aš turiu klausimą dėl vienos iš skaidrių, kurias mums parodėte. Tai yra ta skaidrė, kur sakoma, kad e, PBV vyksta tam tikra apžvalga, e, kalbama apie rezultatų vertinimą, apie kaštų vertinimą, kontrolės priemonės ir penktasis e, žingsnis, penktoji stadija yra būtent biudžeto išlaidų patvirtinimas. Ten, kur kalbama apie daugiametės korekcijas ir lėšų atsimimą. Manau, kad reikalinga papil... reikia papildomų komentarų apie visą šitą schemą. Uh, ir aš jų tikėčiausi. Taip pat, jeigu kalbame apie supaprastinimą, aš manau, kad mums reikia kalbėti apie visus problemos aspektus. Viena iš problemų, kuri kyla mums, yra viešiai pirkimai. Tai yra pagrindinis klaidų ir pažeidimų šaltinis. Ir iš tikrųjų tai negali būti tik tai kažkur tai išnašoje pažymėta, mes turime tą problemą spręsti iš esmės. Taigi, kodėl parlamentui tenka nagrinėti viešojo pirkimo taisyklės, kodėl tai negalima padaryti kažkokiam techniniam ligmenyje. E, be kita ko, reikėtų pažymėti, kad e, ne visada pigiausia kaina yra geriausia arba užtikrina geriausią paslaugą ir produktą labai svarbu e, kad būtų, na, sutikiamas tam tikras demokratinis patvirtinimas, nors e, patys klausimai yra be abejo ganetechninio pobūdžio. Bet aš čia baigsiu, kad būtų galima išgirsti atsakymą. Ačiū už šitą apsikeitimą nuomonėmis, kuris buvo tikrai labai turtingas. Manau, kad dar keletą valandų mes galėtumėm tęsti temą. Uh, E, sveikinu daugumą iškeltų klausimų, manau, kad kai kurie yra tokie gana tiesmukiški ir gana konkretūs, kiti yra daugiau penas pamastymui. Ir visą tai turbūt mes ir toliau rutuliuosime drauge, o dabar išgirskime, dabar leiskite pateikti keletą atsakymų. Pirmiausiai, dėl supaprastinimo, kaip ponas Trys sakė, tai yra na, praktiškai visų kartojama žinia Aš e, asmeniškai lankausi valstybės narėse, visų dar neplankiau, bet iš tikrųjų mes renkamės, tose valstybėse kviečiame e, pagrindinius suinteresuotus asmenis, fondų valdytojus, e, naudos gavėjus ir panašiai. Mes klausime, kaip veikia fondai, koks jų įspūdis, kokia jų patirtis ir visi praktiškai jie kartojo. Supaprastinkite taisyklės. Taisyklės suprasti neįmanoma, biurokratijos labai daug. Paprastinkite visą tvarką. Taigi praktiškai tai yra vyraujanti nuomonė ir būtent dėl to mes surengėme viešas konsultacijas ir pasikeitimą nuomonėms dėl finansinio reglamentavimo, o taip pat galbūt ir peržiūrėsime kitas taisyklės. Pone Laučiava minėjo bendrų nuostatų reglamentą. Manau, kad tai yra irgi sritis, kurią turime nagrinėti, tačiau vis tai pasakius, manau, kad dabar tikrai nemetas būtų peržiūrėti iš pagrindų visą MFF Aš manau, kad to galėsime pasinaudoti e, per, e, tą galimybę galėsime pasinaudoti per vidurio laikotarpio ataskaitą, e, kur ir bus galima pasakyti, kad iš tikrųjų yra spaudimas, supaprasinti taisyklės ir panašiai. Mes neturime laukti iki 2020 metų, kad padarytumėm tos pirmosius žingsnius. Mano antras pastebėjimas būtų, kad Tiesą sakant, visą tai kreipia mus tą pačią likmę, kur ir auditorių rūmai mums rekomenduoja įti kadangi iki šiol, kaip minėta, buvo kalbama apie tos pažeidimus, klaidų kiekį. Tačiau auditorių rūmai patys man pasakė, kad būtent dažnai tai nėra tiesiog nesukčiavimas ar piktybiniai atvejai, bet būtent klaidos atsiranda dėl administracinės sistemos sudėtingumo, dėl to, kad žmonės tiesiog nesupranta taisyklių. Žmonės kai kada susipainioja. Ir būtent tais atvejais, kada e, vėlgi tam tikros sistemos leidžia e, viską atlikti paprasčiau, tų klaidų taip pat yra pastebima mažiau. Taigi aš sakyčiau, kad abu šitie mūsų pasirinkti e, keliai nėra tarpusavėje nesuderinami. Paprastinimas e, ir griežtesnė priežiūra gali būti suderinami labai svarbu yra perėti prie bendro vieno audito koncepcijos. Tai yra, jeigu pirmasis auditorius, kuris e, atliko auditą, yra patikimas, pastangų dubliuot nebereikia. Labai svarbu, kad tiesiog pats pirmas audito patikinimas būtų atliktas teisingai. Viena iš sričių, kur mes semės patirties, yra tarptinės organizacijos, kurias minėjo vienas iš kalbėtojų. Ir jeigu šitos institucijos yra patikimos partnerės, jeigu jos pačios yra autuojamos iš šalies nepriklausomai, E, aš manau, kad tų procesų mes tikrai neturime dar peraudituoti 3-4 kartus ar panašiai. Mes turime pasitikėti pirmą audito išvadomis. Ir visa audito grandinė e, paprastai e, vis tiek remiasi duomenimis, kurie surinkti per pirmąją auditą. Ir auditorių rūmų šiuo atveju buvo labai e, palankiai nusiteikę ir jie pasakė, kad jie linkia judėti šitokią linkmę. Toliau E, sąsąją tarp ES e 20 strateginis planavimas e, turi šiek tiek patikslinti. Taigi, pernai mes peržiūrėjome iš pagrindų strateginio programavimo struktūrą ir mes nustatėme, kad sistema veda prie labai daugelį vairių indikatorių, rodiklių ir turbūt ją reikia supaprastinti irgi, kad grįžtume prie pagrindų. Reikia galbūt aiškinsite, kokie yra politiniai tikslai, kaip tai paversti komisijos tikslais ir kaip tai paversti konkretos generalinio direktorato uždaviniais ir tikslais. Ir mes daug nuveikėme iš tikrųjų mažindami gan, gan dramatiškai tikslų kiekį ir suprasindami tos uh, e, indikatorius, tos rodiklius. Gal kolegos mane pataisys, bet mes, man atrodo, patvarkėme kokius 2000 uh, e, rodiklių. Uh, Ir šitie metai yra pirmieji, kada komisijos generaliniai direktoratai turės parengti strateginį planą, tai yra, ko mes siekiame nuo dabar iki 2020 metų, kokie bus pagrindiniai rodikliai dėl sėkmingos veiklos ir taip pat, kas bus daroma kasmet, e, kokie būtų metiniai planai, kokie būtų metiniai rezultatai. E, Visą tai turi dėrėti su programomis, kurios nėra susijėtos tik tai su vieno generaliniu direktoratu, bet apima keleto generalinių direktoratų sferą ir e, veiklos sferą. Ir šiais metais, aš manau, tas patobulinimas jau iš tikrųjų taps akivaizdžiai matomas. Grįžtant prie institutinio ciklo ir faktas, kad politinis ciklas yra penkių metų, o programų ciklas yra septyni metai, na, aš galiu jums pasakyti iš savo pozicijų, kada e, tai iš tikrųjų yra viena iš temų, kurią mes nagrinėjome ir teikiame kaip alternatyvų sprendimą vidurio laikotarpio ataskaitą ir parlamentas bei taryba galės spręsti, ar po 2010 metų keisti sistemą. Tačiau, tiesą sakant, toks e, ciklų persidengimas nėra unikalus tik tai šioje srityje ES. Beveik visur yra tam tikrų nesuderinamumų ir turbūt neįmanoma e, absoliučiai tobulai suderinti E, programų galiojimo laiką, sprendimų priimimo laiką ir kai kurios kitus ciklus. Taigi mes turime ir pragmatiškai reaguoti į šią problemą. Penktoji pastaba dėl indikatorių ir ponas Lavajovas bei kitų klausimais susiję. Jūs turbūt jau spėjote, kad e, mūsų veiklos tikslas būtų nesukurti naujų rodiklių rinkinį. Mes turime ir dabar jau tūkstančius indikatorių rodiklių. Uh, E, šimtus e, jų taikoma įvairiose programuose, neklystų, yra kokie 800 įvairiausių indikatorių arba rodiklių. Taigi mums trūksta ne veiklos įvertinimo rodiklių, mums reikia apsispręsti, kurie iš jų yra prasmingi, reikalingi, kurie iš tikrųjų pateikia kažkokio esminių duomenų, rimtos informacijos ir kurie leidžia sudaryti sam paveikslą. Kokiu rezultatu pasiekia ta programa ar ta programų grupė konkrečioje politikos rytyje. Na ir aš manau, kad mes, taip sakant, neturėtumėm pasimesti skaičiuodami metus, bet turėtume matyti tą mišką kaip visumą. Be abejo, turime mm, šiuo atveju pasisemti geriausios praktikos, kalbėti su ekspertais ir pamėginti identifikuoti vis tik tai remtis įvairiais parametrais, kurie šitų rodiklių yra geriausi. Be abejo, nebūtinai visus kitus turėsim išmesti, nes jie yra įrašyti į teisės aktus ir panašiai, tačiau tiesiog turėtumėm turbūt e, tų atrinktų rodiklių pagrindų geriau perteikti savo žinę, savo informaciją. E, toliau, ponia Jal ar kiti kalbėjo apie tą rezultatais grindžiamą biudžeto formavimą. Mes jį jau turime, tačiau dabar reikia tobulinti šitą mechanizmą. Ir tiesiog iš metų metus mes be abejo turime e, šitas analizės rezultatus įtraukti į tolesnių sprendimų formavimą. Kaip ponia Lavajova sakė, žmonės turi suprasti, kad pirmiausiai reikia atsakyti klausimą, kam mes leidžiame tos pinigus, kas pasikeis, jeigu mums pasiseks arba jeigu mums nepasiseks. Ir e, noriu pasakyti, kad mes dabar iš tikrųjų tam skiriame daug dėmesį, be abejo, nieko tobulo nėra, tačiau manau, kad ir šią prasme mes esame teisingame kelyje. Taigi norėtųsi iš tikrųjų pasinaudoti uh, ir kasmetinėmis apžalgomis, ir vidurio laikotarpio ataskaitos, per peržiūros procesu. Ir be abejo labai svarbu yra surinkti kiek galima daugiau e, rezultatų įvertinimų, objektyvios informacijos, kuri būtų panaudota politinėse diskusijose. Toliau, kalbant apie vidurio laikotarpio e, ataskaitą ir galimą peržiūrą, šiandien papiet vyks, e, Saman ir Albricht, e, organizuotą diskusiją, taigi aš mielai ten galėsiu pakalbėti išsameu, kaip integruoti į Europos investicijų banką. E, tiesą sakant, čia man visai e, patinka esama situacija, kadangi e, iš tikrųjų buvo kalbama, kad daugelis programų bus vertinamos pagal pasiektus rezultatus ir pinigai bus gražinami arba kompensuojami būtent pagal pasiektus rezultatus. Taigi, Be abejo, dabar dar mm, sunku įvertinti, kaip atrodys situacija vietose, tačiau gyventinimas šitų idėjų iš tikrųjų vyksta gana sparčiai ir mm, gal šimtas milijardų investicijų jau mm, praktiškai buvo mobilizuotos ir tas struktūrinis pervetinimas yra visai neblogas. Toliau ponia Greslė sakė, kad reikėtų kalbėti ir apie politinius klausimus. Na, aš tai palikčiau turbūt tokių pamastymų e, sričiai. Aš viską negaliu šiandieną tiesiog ir konkrečiai sureaguoti, tačiau be abejo tos dalykus reikia pasvarsyti, kai kalbame apie daugiametiškumą e, ir apie tai, kaip galima būtų klaidų santykį, klaidų kiekį kažkaip tai kompensuoti, sušvelninti. E, <clears throat> galbūt ir per toliau taikomas priemonės, korekcinės priemonės. Mm, mes mėginome įvertinti tam tikroje analizėje, koks yra e, vidutinis e, klaidų kiekis, tai yra taip, taip pat kokios yra e, korekcinės priemonės, koks jų taikymo mastas ir uždarant projektą, kiek situacija būna pagerėjusi. Ir mes tengiamės taip pat e, pasitelkti ir profesinį sprendimą. Tai yra, e, e prašome profesionalų įvertinti, kur geriausia ir kokiu mastu būtų galima padaryti tas korekcijas. E, be abejo, tai yra kol kas vertinimai, subjektyvus vertinimai, Tačiau jau kalbame apie daugiametį procesą, vėlgi pirmiausia, reikia kelti klausimą, ar mes tinkamai apsaugome Europos biudžeto interesus. Ir tuo aš ir atėjau prie pabaigos. Tiesą sakant, noriu apibendrinam pasakyti, kad mes tikrai puikiai darbuojamės gindami biudžeto interesus, tačiau turime be abejo tobulėti. Mes turime užtikrinti, kad kontrolė būtų veiksminga ir efektyvi, kad jinai nesukeltų bereikalingos naštos. Būtent dėl to mes dabar ir atliekame tą klaidų giluminę analizę, ieškome sistemingų klaidų, maldos pasikartojančių klaidų ir bandome jas kažkaip tai pašalinti. Nepakanka vien tik tai kontroliuoti ir kontroliuoti ir kontroliuoti. Mums svarbu e, išspręsti struktūrinės problemas, kurios veda prie tų pačių klaidų. Na ir sprendimas, ir turbūt nieko nenustebinsiu, tačiau vis tiek turiu pakartoti. Sprendime be abejo turi dalyvauti ir valstybės narės Mes turime dalyvauti su vairiom suinteresuotom grupėm, bet labai svarbu, kad iš pradžių būtų atlikta tinkama diagnozija. Kokios yra, tarkim, 3, 4, 5 pagrindinės priežastys, dėl kurių atsiranda tiek daug klaidų. Ir tada reikia tas problemas pirmiausiai ir išspręsti. E, ačiū ir aš tikiuosi, kad mes ir ateityje taip pat naudingai ir prasmingai keisimės nuomonėmis. Labai ačiū už tokį labai įdomų pasikeitimą pirmosiomis nuomonėmis. Tai iš tikrųjų yra labai svarbi tema, kurią reikės nagrinėti toliau. E, mes pastebėjome tam tikrų gerų poslinkių ir na, pabaigai noriu tiesiog padėkoti, kad prie mūsų prisijungėte ir palinkėti visokio pasiekmės. Ačiū. Toliau mūsų darbo tvarkė yra 13 klausimas ir yra kalbam apie specialiąją ataskaitą. Europos rūmų specialioje ataskaita, biudžeto vykdymo patvirtinimas e, atsūkininkų pajamos susijęs su veiklos rezultatams vertintis, kad ta komisijos sistema yra gerai parengta ir pagrista patikimais duomenimis. Aš iš karto noriu suteikti audito rūmų atstoviai, nesvarbu atbergyti. Rasai atbergyti. Dėkoju. Gerbim parlamentarai, iš tikrųjų, ūkininkų pajamų vertinimas yra labai sudėtingas klausimas. Kaip žinote, didelė ES biudžeto dalis yra skirta tiesioginiai, netiesioginiai ūkininkų paramai. Ir be abejo, sprendimas yra politinis, tačiau politika turi būti formuojama remiantis gera, tiksliai informacija, kuri turėtų būti suteikiama politikos formuotojams. Mūsų bendra išvada būtų tokia, kad kol kas komisijos e, informacijos rinkimo sistema, įvertinant e, ūkininkų pajamų skirstimą, iš tikrųjų nėra pakankamai gerai struktūrizuota ir esama daug apribojimų. Ir štai išvada remiasi trim pagrindiniais aspektais. Visų pirma, komisija nėra aiškiai nustačiusi, kokius statistinių domenų reikia, norint įvertinti efektyviai e, rezultatų šioje srityje trūksta informacijos dėl ūkininkų pajamų, kas leistų įvertinti, ar ties keliamas tikslas, tai yra e, užtikrinimas ūkininkam daromo pragyvenimo lygio, oraus pragyvenimo lygio, yra pasiekiamas. Nes dažnai e, mes girdime teiginių, kad ūkininkų pajamos yra perpus mažesnis negu daugelio darbuotojų kitose sektoriuose, tačiau nėra jokios medžiagos pagrindžiančios šią išvadą. Toliau e, trūksta ekonominio ataskaitų žemės ūkio sityje ir taip pat e, esama didelių apribojimų arba trūkumų e, atskirų ūkių ataskaitų domino apdarojimo srityje. Taip pat E, labai svarbu, kad e, ūkininkų e, rodikliai būtų vertinami kokybiškai. Čia mes irgi nustatėme nemažai trūkumų. Pavyzdžiui, trūko mėginių reprezentatyvumo, imčių reprezentatyvumo ir daugelis kitų trūkumų buvo nustatyta. Taigi komisija iš tikrųjų turi e, įvertinti tikslus, e, kurie buvo atstatyti, pavyzdžiui, kopį išmokoms ar panašiai. E, ir dažnai naudojami rodikliai nėra gerai parengti ir nėra susijęti su priemonėmis. Todėl labai sunku įvertinti, ar iš tikrųjų buvo gyvendinti siekiami tikslai. E, todėl mes rekomenduojame, kad komisija turėtų parengti pirmiausiai e, laisvųjų pajamų, e, laisvai naudojamų pajamų įvertinimo sistemą, taip pat turėtų užtikrinti tinkamas e, E, kokybės priemonės dviems pagrindiniams vertinimo instrumentams. Ir galų gale turėtų būti e, patobulinta e, rezultatų vertinimo sistema kitam programavimo laikotarpiu, numatant iš pat pradžių, kokie bus veiklos tikslai, minimalūs rezultatai, rodikliai, indikatoriai. Ir tame kontekste, kai bus vertinamas efektyvumas ir taip pat, kai bus vertinamos uh, E, ūkininkų paramos priemonių efektyvumas. E, tokie būtų mūsų, e, tokios būtų mūsų išvadas ir rekomendacijos ir dabar, jeigu būtų, esu linkusi atsakyti klausimus. Kągi, pirmasis žodis, pan Šmit. E, pranešė. Ačiū, gerbiami komisijos, autorumo atstovai, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumo atstovui už išsamų pranešimą, kurį jūs parengėte. Iš tikrųjų, mes dabar e, išgirdome tam tikrą bendrimą, galbūt aš galėčiau tiesiog plėtoti tą temą ir taip pat pateikti keletą komentarų. Tačiau taip pat be abejo turime ir klausimų komisijos atstovams. Aš manau, kad gana keista, net stulbinama, kad dalis to dėmesio, kurį komisija paprastai skiria, e, kad mes pasigendame tokio dėmesio, kurį paprastai komisija skiria, prižiūrėdama, kaip e, yra leidžiami jos skirtami pinigai. E, šioje srityje iš tikrųjų to trūksta Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Lenkijoje E, pavyzdžiui, mes matome, kad duomenų rinkiniai yra visiškai neišsamus, yra, tos imtis yra nereprezentatyvios. Minėtose šešiose valstybėse apie 50 procentų BVP žemės ūkio srityje patenka iš šias imtis. Taigi, um, atskirose valstybėse narėse iš tikrųjų esame ryškių skirtumų tame, kaip funkcionuoja žemės ūkis. Na, ir tai tikrai yra vienas didesnių ES valstybių. Todėl tas poveikis yra gana svarbus ir gana ženklus. Kalbant apie FDN arba bendrai metodą, vėlgi kilo klausimas, ar mes e, metiname bendrasias visuotinės ūkininkų pajamas. E, kadangi matome, kad e, pradžioj duomenys buvo likti surinkti šito pagrindo, paskui buvo atliktos korekcijos, kada paaiškėjo pirmieji rezultatai. Taigi kyla klausimas, ar pavyzdžiui smulkiai ūkiai patenka, ar duomenys teikiami mm, savanoriškai, ar visi duomenys buvo surinkti, ar komisija e, galvoja atsisakyti savanoriško Mm, pobūdžio teikiant duomenis ir ar vis tik tai pristatys kokius nors metodus, kurie leis e, reprezentatyviai vertinti visų dydžių ūkius, kadangi jeigu, pavyzdžiui, paimsime konkrečiai Prancūzijoje ir Ispaniją, e, Ispanijoje yra koks milijonas ūkių, iš kurių 61 61 procentas neaprūpinti šitą FIDN sistemą. Prancūzija irgi yra apie milijonas ūkių ir apie 57 procentai <clears throat> tai yra registruoti FIDN sistemoje. Taigi, jau kalbame apie ataskaitos sistemos kokybę esama e, iš tikrųjų tam tikrų mm, dalykų, kurie sunkiai dera su gera domenų surinkimo praktika, pavyzdžiui, Rumunijoje, Ispanijoje, kai kuriuose kitose valstybėse. E, mm, tarkim, valdžia nerenka netgi mm, patikimų finansinės sąskaitos domenų, taigi ji negali pateikti <clears throat> tokių domenų komisijai. Tada kyla klausimas, kokiu pagrindu komisija atlieka savo darbą, kokiais duomenimis jie remiasi savo vertinimuose. Tam tikrų masų mes jau žinome dabar atsakymą, tačiau čia. Nu, AP, bendro žemės ūkio politika iš tikrųjų e, yra labai platus sektorius ir labai sunku uh, formuoti tokią svarbę politikos šaką, jeigu mes nežinome iš tikrųjų, kokie yra poreikiai ir yra, kokie yra rezultatai. Taip pat reikėtų pažymėti ženklius skirtumus tarp valstybių narių ir taip pat tarp atskirų stambesnių valstybių regionų žemės ūkio srityje. Esama tam tikrų regionų, kur e, FIDN e, nepakankamai plačiai E, naudojama, tarkim, kalbant apie citrusinių vaisių, vyno ir kai kurios kitus žemės ūkio sektorius. E, ten apie 80 procentų įvairių visų ūkių yra įtraukti į sistemą, tačiau jie atsakingi tik tai už 24 procentus Ispanijos žemės ūkio gamybą. Niderlanduose taip pat yra problemų su duomenų surinkimu apie 78 procentai ūkių tiesiog nepatenka į sistemą. Taigi kaip komisija ketina užbėgti už akių šiom problemom? Ypač turint omeny, kad trūksta reprezentatyvių ir išsamių duomenų e, rinkinių, tariamčių. Kaip jūs veiksite šią problemą? Ir pabaigai noriu padėkoti be abejo labai smarkiai auditoriams. Noriu iš tikrųjų dar kada pabrėžti, kad jų pateiktus rekomendacijos yra labai svarbios. Mes turime be abejo orientuotis į ūkininkų laisvasias pajamas ir ūkininkų pragyvenimo lygį, tai leistų įvertinti situaciją. Dabargi komisija turi tik tai labai ribotos informacijos šiuo klausimu ir ta informacija ne visada teisingai panaudojama. Antra, komisija turėtų e, ir toliau plėtoti ir tobulinti savo sistemą, kur leidžia palyginti ūkininkų pajamas. Ypatingai, jeigu galima numatyti poveikį tam tikriems konkretiems sektoriams ir tas modelis turi būti tinkamai koreguojamas. E, FIPEN ir kiti instrumentai taip pat turi būti toliau tobulinami, kadangi tai yra vienintelė priemonė leidžianti iš tikrųjų objektyviai ir kokybiškai vertinti ūkininkų veiklos rezultatus. Taip pat būtų neblogai išgirsti E, apie tai, kurios priemonės e, iš tikrųjų davė gerų rezultatų ir kurios kaip tik tai nepasiteisino arba buvo nevykusios. Taip pat labai svarbu, kad ir valstybės narės e, iš savo pusės atliktų namų darbą ir pateiktų kokybiškus duomenis. Jeigu jos to nepadarys, tai aš nematau apskritai jokio tikslo išlaikyti šitą sistemą. Tokie būtų pagrindiniai mano komentarai. Ačiū. Toliau, ponia Von, kalbėtų jūs sąraše. Ponas Van. Aš taip pat norėčiau padėkoti auditorumams už jų ataskaitą ir e, taip pat e, pranešėjai už komentarus. Manau, kad visai nesenoj praeitį mes e, daug kalbėjome, diskutavome, netgi ginčiamės apie žemės ūkio politiką, apie perskėsimą tarp pirmojo ir antrojo ramščio sistemų Tačiau šiaip jau BŽP buvo palaikyta dėl įvairių priežasčių. Viena vertus mes norime užsitikrinti saugų ir pastovų maisto tikimą. Taip pat norime apsaugoti bioįvairovę ir aplinką. Ir galų galia trečia, mes norime užtikrinti, kad ūkininkai turėtų padorės pajamas. Ir kadangi galų galia taip pat išlaikyti ir kaimo bendruomenės, dėl su šitų prieštų mes palaikome BŽP. Ir šiame kontekste Aš taip pat sutikčiau su auditorumų rekomendacijomis, su diduma iš jų bent jau, kadangi tai iš tikrųjų leistų geriau surinkti duomenys, geriau įvertinti veiklą ir užtikrinti, kad BŽP e, realiai duotų naudos ūkininkams ir jų pajamoms. Be abejo, mums neužtenka vien tik tai rinkti duomenys, reikia, kad tie duomenys būtų tikslus, teisingi jeigu norime įvertinti ūkininkų pajamas, jeigu norime nustatyti, kaip ūkininkų pajamos e, gali būti palygintos su kitų sektorių darbuotojų pajamos, e, visą tai yra būtina. Aš taip pat pritarčiau pranešėjos požiūriu, kai jis sako, kad komisija ir valstybės narės turėtų galbūt kiek geriau bendradarbiauti šio klausimu. E, Kadangi visi turi surinkti tos duomenys, duomenys turi būti tarpusavėje palyginami, suderinami. Uh, ir panašiai. Taip pat aš pritarčiau pranešėjos pasiūlymui dėl to, kad reikia gauti daugiau informacijos, kaip iš tikrųjų vieni ar kiti veiksniai įtakoja ūkininkų pajamas, ar pavyzdžiui, kai kurie iš jų nepasikliauja vien tik tai BŽUP, kaip indėlių pajamų šaltinių, galbūt reikia ir e, išsiaiškinti, kokie veiksniai e, įtakoja vienas ar kitas pajamų, pajamų srautus. Ne, taip pat labai svarbu įvertinti įvairias pagalbos ūkininkam formas, įvertinti, kurie mechanizmai veikia, kurie ne. Nes BŽUP dabar turi tiek daug įvairiausių elementų, kad labai sunku kartais e, suvokti, kurios iš tų priemonių veiksmingos, gerina ūkininkų pajamas, o kurios ne. Uh, reikia rasti veiksmingiausias priemonės, kurios leistų e, ūkininkams pagerinti savo padėtį ir taip pat įvertinti tas, kurios yra neveiksmingos. Na ir taip pat auditorumus galėčiau pasakyti, kad labai svarbu iš tikrųjų šiuo metu buvo būtent sulaukti jūsų ataskaitos, kuri leidžia vertinti BŽP poveikį ūkininkų pajamoms, tačiau galbūt reikėtų ir kitokių analizių, pavyzdžiui, kiek BŽUP e, prisideda prie bioįvairovės, e, aplinkos išsaugojimo, kiek jinai prisideda prie tvarių kaimo bendruomenių palaikymo. E, ateitie turbūt reikėtų įvertinti šitos elementus, tada mes turėtumėm iš tikrųjų kažkokį tai samų paveikslą, kaip BŽUP prisideda ne tik tai prie ūkininkų gerbuvio, bet ir prie tų kitų iškeltų tikslų. Mr. Flanagan, bitte. Ponas Flanagan, prašau. Dėkuoju. Pagal 40, 39 sutarties straipsnį reikėtų įtraukti žemės ūkio produktivumą siekiant užtikrinti sąžiningą standartų taikymą žemės ūkio bendruomeniai. Bet mano šalyje tai nevyksta. Mes nusprendėme e, sumažinti pajamas, kurias gauna ūkininkai. Ir Rumunijos dabartinis premjeras e, kelia nerimą jo žingsniai. Ir tai nėra figos lapelis, mes esame labai mm, pažeidžiami dėl tos problemos. Kas yra atsakingas už 30 procentų gamybos skaičių. Man tai netrodo, kad tai yra tinkamai išleisti pinigai. Toliau dėl lėšų, kurios yra skiriamos žmonėms remiantis e, pagal jų žemės paskirtį ir atitinka tą žemės paskirtis reikalavimus. Komisija dėja e, nepateikė aiškios situacijos, aiškios informacijos, e, ūkininkams daugelis iš jų pasitraukė iš žemės ūkio, nes žmonės iš kartos į kartą dirba žemę ir aš pateiksiu pa, pavyzdį, pavyzdžiui, atrajojantis uh, gyvūnai. Kas? Hundreds of years were told by the Commission don't eat that. The... Atrajojantis gyvūnai buvo maitinami viržiais Ir ta, sriti, ta, ta, žė, ta žemės teritorija, tie plotai, kur buvo auginami viršiai, jie netitiko reikalavimų. Ir buvo uždrausta, nebuvo teikiamas finansavimas, nors žmonės šimtus metų naudojo tą žemę ir, ir mm, naudojo viržius kaip ašarą atrajojantiems gyvūnams. Čia tiesiog pavyzdys, kaip viskas yra perčiama aukštinkojom. kojom ir žlugdomi, žlugdomos ilgametės iniciatyvos ir praktika. Reikėtų geriau panaudoti uh, pinigus, turite klausyti ekspertų, klausyti žmonių, kurie dirba vietoje. Kai žmonės dirba mm, ir naudojasi tais metodais šimtmečius, reikia įsiklausyti tų žmonių nuomonę. Ačiū. Dabar komisijos atstovė, po to ponė Virtičia Eurosat ir ponė Tasis. Kas norėtų pradėti? Ačiū pirmkė. Dėkuoju auditorumo savo mums pranešėjai. Ponios ir ponai, iš spaudos pranešimo auditorumų mes jau matėme kad yra tam tikrų sričių, kurios yra ypatingai sudėtingos. Ir tai darys, da, pasidarysis dar sudėtingiau. Vien, tai matosi vien iš ataskaitos pavadinimo. Ar mums reikia daugiau ar mažiau informacijos dėl grinųjų ūkininkų pajamų? Tos diskusijos vyksta apie 27 metus tiek, kiek ir aš dirbu institucijose man atrodo, yra labai svarbu atskirti nuo pat pradžių tam tikrus dalykus, nes mes labai rimtai vertiname auditomų rūmų rekomendacijas ir yra tam tikras sritis, kur galima gerinti duomenų rinkimą. Mes pasirengę pasinaudoti auditorumo ataskaitą, bet yra kelios sritis, kur mano nuomonė reikėtų šitą patikslinti. Visų pirma, kai kalbam apie duomenis. Ūkininkų pajamų duomenys pajamų, kurios e, gaunamos į žemės ūkio veiklos. Mes turime duomenys, yra tinkamai surinkami duomenys ir dažnai yra naudoja, naudoja dažnai auditorumai tą duomenų bazę. Tie duomenys yra palyginimai su JAV, Australijos, Kanados ir kitų išsivysiušių šalių duomenimis. Tos duomenys arba apima visą e, žemės ūkio sektorių per Eurostat, arba per e, ūkio apskaitos duomenų tinklą gaunami duomenys. Bet tai ne, nerodo ūkininkų skaičiaus. Šis skaičius repre, reprezentatyvus, kai kalbama apie žemės ūkio produkcijos vertę. Tai buvo nuo pat pradžių. Tas reprezentatyvumas yra svarbus, reikia jį gerinti, bet tai neapima viso ūkininkų skaičiaus, nes yra ir kitų šaltinių. Aš norėčiau Jums patikti informaciją apie dvi sritis, kur mes kartu su kolegomis iš Eurostato ir, ir aplinkosaugos augimo ir klimato generalinių direktoratų stengiamės pagerinti statistiką. Reikia geriau suties, susijęti statistinę informaciją ir administracinius šaltinius, nes gauname labai daug informacijos iš įvairių duomenų bazių dėl iš žemės ūkio politikos įgyvendinimo duomenų bazės. Ir pačios valstybės narės teikia naudingos informacijos apie tai. Būtent tą informaciją mes teikiame raudimo rūmams. Mes e, vykdome du projektus paraleliai, siekdami pagerinti aplinkosauginius rodiklius, kurie mums leistų geriau vertinti uh, veiklos rezultatus e, žemės ūko sektorė ir galėtume konkrečiau įvertinti politikos priemonių rezultatus. Mes turime tobulinti metrosios žemės ūkio politikos vertinimo rezultatus. Apie 200 rodiklių yra e, parengta ir vienbalys valstybės narės juos yra patvirtinusios mes turime turėti galimybę įvertinti, kurie iš tų duomenų yra tikslus, o kuriuos reikėtų gerinti, tobulinti. Taip pat reikia daryti labai aišku skirtumą tarptų dalykų. Mes norime per bendrąją žemės ūkio politiką paremti nuostadą dėl privačios ir, vieš, ir, ir valstybinės gerovės kūrimo ir pasižiūrėti, kiek žemės ūkis prisideda prie to. Mes buvome kritikuojami dėl to, kad mes turime pridėti informaciją dėl grinųjų žemės ūkio pajamų, įskaitant tas pajamas, kurios gaunamos ir ne iš žemės ūkio veiklos. Bandėme du kartus jau tai daryti, bet valstybės narės lygina išlaidas ir gautą naudą ir ta informacija yra gaunama ir iš kitų šaltinių valstybėse narėse bet tai nesudaro bendrosios žemės ūkio politikos dalis dėl paprastos priežasties. priežasties. Čia kalbama apie žemės, žemės ūkio bendrovių namų ūkių gerovę. Mes bandome rasti būdų, kaip tą informaciją įtraukti. Turime pasižiūrėti, kokie yra apribojimai, kai bandėme tai daryti praeitįje ir kokių sunkumų laukia ateityje. Apibendrisiu, kai kalbame apie duomenys žemės ūkio veiklos, papildoma informacija dėl viešusius, e, viešųjų gerybių. Mes turime sižvelgti į auditorumų rekomendacijas ir kovoti su įvairiais generaliniais direktoratais, pagerintume padėtį. Kai kalbame apie pajamas, kurios gaunamos ne iš žemės ūkio sektorius, stengiamės kiek galime, kad tai taip pat įtrauktume, bet aš norėčiau, kad pažiūrėtumėte į praeitį, pažiūrėti, kokio tipo reakcijų esame sulaukę ir kodėl buvo sulaukta tokių reakcijų. Dėkuoju. Ist die Berichterstatterin mit den Auskünften zufrieden? Ar pranešėja patenkinta gauta informacija? Tiesą sakant, ne, ne visiškai. Mano klausimas buvo toks. Su kokiais duomenų rinkiniais jūs dirbate? Panašu, kad mes apibendriname nebaigtinius duomenis, neišsamius duomenis. Ir tos išvados nėra tikslios, jeigu kai kurie duomenys nėra pateikiami, arba jeigu institucijos nepateikia tų duomenų. Būtina surinkti visus reikiamus duomenys ir manau, kad mes turime teisę, kad visi tie du duomenų rinkiniai būtų mums pateikiami. Mes neturime apsiriboti tik tam tikrais duomenėmis, kuriuos teikia ūkininkai. Mums reikia išsamesnių duomenų, yra ir kitų šaltinių, turime ir jais pasiremti. Kaip bus, ka, kyla klausimas, kada pirmieji duomenų rinkiniai bus mums pateikti, kada mes turėsime išsamius duomenų rinkinius. Kitas klausimas, ar visi ūkiai bus apimti? Ar bus tik tai savanoriškų pagrindų duomenys teikiami, kaip buvo iki šiol? Ir trečias klausimas, ar komisija dirbs remdamasi savanoriškumo principu ateityje, ar, ar tai bus pakeista? Ačiū. Oh, thank you. Let me... Ačiū. Aš e, šitą praleidau. Mes turime informaciją, kurią e, apima Eurostato apžalgos apimančios visą sektorių. Būtent e, tokia yra statistika. Imamas mėginys ir iš to mėginio gaunama informacija, tik yra, kyla klausimas, ar tai reprezentatyvus mm, mėginys. Bet mes pasitikimėme, turime lyginti du lygi, lygmenis - Eurostat ir FADN. Tai neapima kiekvieną elementą kiekvienoje, kiekviename žemės ūkyje, nes yra labai smulkių ūkių. Ar mes gauname informaciją iš ūkių? Jeigu gauna mokėjimus, tokie ūkiai, tai mes gauname tą informaciją iš administracinių šaltinių ir tą informaciją naudojamės. Žinoma, atsižvelgiant į konfidencialumą. Taigi tokio tipo informaciją apie visus ūkius mes gauname. O kai kalbame apie informaciją apie pajamas, kurios gaunamos ne iš žemės ūkio veiklos. Šiame etape tai yra tik tai nacionalinių lygių gaunama informacija, Bet šiuo atveju nėra toks pats, tokia pati aprieptis ir toks pats reprezentatyvumas. Taigi turime daryti aišku atskirimą dėl tikslų ir politikos. Pinigai, viešiai pinigai, kurie gaunami moksliams tyrimams, turime vertinti rezultatą ir tas rezultatas nėra kažkokio atskiro individuo veiklos rezultatas. Tas panašu ir žemės ūkio sektorija. Iš viešojo sektoriaus gaunami pinigai, žemės ūkiai yra siejami su žemės ūkio veikla, su veikla susijusias aplinkosauginė veikla ir kitomis priemonėmis. Ta informacija mes turime. Tai, ko mes neturime ir neturėsime, nebent pasikeis teisės aktai, tai neturime informacijos apie veiklą, kuri susijusi ne su žemės ūkio veikla nes valstybės narės visada norėjo išlaikyti savo kompetenciją šią sritį. Ačiū. Dėkuoju. Taip, aš taip pat maniau, kad nebuvo iki galo aišku. Pone Budbergytė, auditorumų vardu. Taip, aš manau, kad komisija neatsakė į klausimą, kurią patikė pranešėja. Ir mes nepritarėme, nesutinkome su tuo, kad tas paaiškinimas leistų neprimti mūsų rekomendacijos. Tai yra, kad būtų teikiama informacija visas duomenų rinkinys. Tai, ką gaunama iš Eurostato, iš tų tinklų, yra, yra pagrindas siekiant planuoti tiesioginę arba netiesioginę paramą žemės ūkiai ir ūkininkams. Tokia yra mūsų nuomonė. Mes nesame patenkinti jūsų poziciją. To Eurostat e, teikiamas informacijos nepakanka kaip pagrindo. Ačiū. Mes taip pat panašiai manome, ką reikėtų daryti. Pranešėja. Aš tik galiu pritarti, kad aš esu nusivylus ir nepatenkinta tuo, Jeigu turėtume laikytis patikimumo kriterijaus ir savo išvadas grįstume tam tikrais mėginių testais, tam tikrais atrinktais duomenimis, nežinau, ar tai teisinga, turėtume gauti išsamius duomenys ir jai remtis. Aš tikrai tikiuosi, kad komisija atsakys e, išsameu, atsakingiau. Jeigu komisija negali pateikti tų duomenų rinkinių, tai tuomet aš paraginčiau komisiją pateikti atsakymą raštu, paaiškinant priežastis, kodėl, nes mes esame nepatenkinti tuo požiūriu, kurio yra laikomasi atliekant statistinę analizę. Norėčiau, kad komisija išsameu tai paaiškintų. Pirmikė, gal galime paprašyti e, rašytinio atsakymo? Komisijos atstovas ponas Tyson, taip, mes melai tai padarysime, nes tai leis mums pateikti konkrečių pavyzdžių iškylančių iš Eurostato darbo grupės ir iš valstybių narių, nes jos turi pajėgumus teikti tokią informaciją. Taip pat nustatysime, pateiksime nuorodas į visus šaltinius, įskaitant ir apmokestinimo sritį. Valstybės narės neturi to pajėgumo ir manau, kad tai leis mums surenkti išsamesnės diskusijas, ko reikia, ką reikia daryti, kad galėtume gauti visą informaciją. Bet noriu pabrėžti vieną dalyką. Statistinė informacija visuomet grindžiama mėginiais, nes kitu atveju turėtume atsižvelgti į kiekvieną konkretų individą, renkant duomenys ir tai būtų tiesiog per brangu. Gerai, mes pateiksime Jums klausimus, o Jūs pateiksite atsakymus. Baigime nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, einame prie kito. Specialio auditorumo ataskaita numeris 23-2015 dėl vandens kokybės Dunojaus upės baseine. Pranešėjas yra Tamas Deutsch, pakeičiantis ponas Trikovski, o ponas Pufan atsakingas už auditorumų suteiksiu žodį. Dėl šios ataskaitos prašau. Ačiū gerbiamo pirmininkė, ponios ir ponai, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai. Man malonu dalyvauti nagrinėjant darbo dokumentą, kurį parengė biudžeto kontrolės komiteto pranešėjas ponas Tamas Deutsch. Aš noriu pasveikinti poną Deutsch ir jo komandą už atliktą darbą, e, rengiant naują ataskaitą dėl auditorumų, vertinant Dunojaus upės vandens kokybę. Tai yra svarbus klausimas. Ponas Deutsch ir aš pats rugsėjį dalyvavome pirmąjį ataskaitą, kurią parengė auditorumai šią temą kur kalbama apie Dunojaus upės vandens kokybę. Aš esu įsitikinęs, kad rekomendacijos, kurios yra pateiktos, kurias pateikė ponas Dočiurio komanda, tai yra pateikė e, darbinėme dokumente, kad tos rekomendacijos prisidės prie to, kad būtų gyvendinta ES politika dėl vandens kokybės. Pranešimas, kurį mes nagrinėjame dabar, atvers kelius pagerinant e, šią svarbę e, politikos sritį. Čia kalbam apie pažangą pasiektą taikant vandens pagrindų direktyvą. Kalbant apie atitinkas valstybės narės, tai yra Čekija, Vengrija, Rumunija ir Slovakija. Nenorėčiau apibendrinti tos, to pranešimo, aš tik norėčiau pagrindinę žinią jum pertikti. Pagrindinė išvada yra ta, kad nepaisant pažangos pasiektos, vis tiek reikia įdėti pastangų, kad galėtume iki galo pasirūpinti, jog e, direktyva yra visiškai gyvendinta. Nes kol kas vandens kokybė nėra gerai pagerinta. Upės baseino e, padėtis kol kas, kol kas dar nėra tinkama ir reikia imtis veiksmų. Hidrografinio baseino padėties gerinimas, planas e, yra parengtas ir tai yra vienas iš principinių direktyvos aspektų gyvendyti tą planą. Pagerinimas atliktas dėka tikslingų veiksmų planų, renkiant informaciją apie vandens kokybę. Audito rūmai konstatavo, kad priežiūros sistema nėra adekvati, nėra iki galo tinkama, nėra informacijos surinkta apie e, nėra informacijos surinkama apie mm, taršos šaltinius. Ir tai atitinka ir mūsų konstatavimą, tai yra, kad nėra pakankamų tikslinių priemonių kad būtų galima gerinti vandens kokybę, kurio, kurio vandens kokybė kol kas nėra patenkinama. Valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių kovai su taršos šaltiniais, kol kas tos pastangos yra labai ribotos. Ir taip pat ir vandens pagrindų direktyva nebuvo iki galo gyvendinta. Labai svarbis rytis yra žemės ūkio ir reikia konstatuoti, kad reikia įgyvendinti e, e, nustatytas sąlygas, jas stiprinti. Ir žemės ūkio priemonės e, kol kas yra taikomos savanoriškai, bet tai nėra geriausia priemonė, savanoriškumo pagrindas, nėra geriausia priemonė siekiant gerinti vandens kokybę. Taip pat ataskaitoje yra suformuoluotos rekomendacijos. Pavyzdžiui, komisija turėtų stebėti valstybių narių vykdomą pažangą, siekiant užtikrinti vandens kokybės gerinimą ir laikytis e, pagrindinių gairių. Valstybės narės turi gerinti vandens stebėseną. Tai leis pagerinti Dunojaus upės baseino vandens kokybę, taikant tikslinės priemonės. Valstybės narės turi nustatyti, kokie kaip būtų galima nustatyti e, taršos šaltinius ir naudoti ekonominės priemonės. Žemės ūkio srityje komisija turi įvertinti standartus, e, tai yra įvertinti gero, e, ge, geros, geros žemės ūkės veiklos ir aplinkosauginius standartus bei sąlygas. GAEK ir parengti veiklos planus dėl pesticidų naudojimo tinkamų laikų. Taip pat komisija numatė e, fosforo naudojimą e, trašose žemės ūkio veikloje. Taip pat būtų e, naudinga e, sprendimų, politinių sprendimų e, prieimėjams atsižvelgti į visas šias priemonės. Aš dėkoju už jūsų dėmesį, už man skirtą dėmesį. Aš ir mano komanda esame pasirengę atsakyti į biudžeto kontrolės komiteto narių klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkuoju pirmininkė pono Deutsche vardu. Pristatysiu šį pranešimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Pufan, sekretoriatui, kitiems kont komiteto nariams už pagalbą. Rengiant darbo dokumentą. Antra, Audito e, rūmai e, įvertino, kaip valstybės narės e, įgyvendina vandens pagrindų direktyvą ir padarė tam tikras išvadas dėl vandens kokybės, dėl kitų dalykų ir informavo Dunojaus baseino šalis Čekija, Rumunija, Vengrija, Slovakija apie padarytas e, išvadas susijusias e, su pagrindiniais aspektais, tokiais kaip aglomeracija ir kiti. Įgyvendinus e, priemonės šiek tiek pagerėjo vandens kokybė. Valstybės narės dirba su daugeliu vandens telkinių siekiant užtikrinti jų gerą būklę nuo 2015 metų. Komisijos prašoma pirmiausia parengti gairias, kad būtų labiau diferencijuotai teikiamos ataskaitos apie pažangą gerinant vandens kokybę. Antra, prašoma padidinti duomenų palyginamumą, pavyzdžiui, mažinant uh, netitikimus uh, susijusius su schokvių medžiagų skaičiumi. Taip pat prašoma parengti gairias dėl galimų taršaus vertinimo metodų ir ketvirta prašoma sistemiškai atlikti vertinimą susijusi su gerosios žemės ūkio praktikos pakankamumu, aplinkos sąlygomis, standartais ir e, valstybių narių patvirtintais reikalavimais. Valstybės narės turi pirmą užtikrinti didesnę pažangą e, siekiant geros vandens kokybės tikslų pagal vandens pagrindų direktyvą. Antra, užtikrinti geresnį koordinavimą tarp įvairių įstaigų, nustatančių įvairias upės baseino valdymo planų priemonės. ir finansavimo projektus stiprinti vandens kokybės stebėseną, kad būtų renkama e, teisinga informacija apie padėtį, apie taršą regione, užtikrinti didesnį tikslingumą ir ekonominį veiksmingumą įgyvendinant e, minėtas priemonės. Ketvirta. sustiprinti, padidinti informavimo mechanizmo veiksmingumą, pavyzdžiui, pristatant e, tikslus, e, kurių siekiama įvairiomis e, priemonėmis, nuobaudomis ir kitais būdais. užtikrinti, kad būtų įgyventinamos vėrios priemonės siekiant e, įgyventinti principą teršėjas e, moka. Toliau įvertinti galima ekonominių priemonių naudojimą, tokių kaip e, aplinkos apsaugos mokesčiai, siekiant mažinti aplinkos taršą ir taikyti principą teršėjas moka. Ačiū už dalyvavimą, už dėmesį. Laukiu diskusijos. Ačiū. Um Dėkuoju, ponas Ivan paprašė žodžio. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, poną Pufan pranešėjo vardu. Iš tiesų, vandens pagrindų direktyva gera iniciatyva. Žinoma, pažanga daroma, bet reikia dar nemažai ką nuveikti. Europos Sąjunga turėtų remti savo e, vandentvarkos politiką, pasitelkdama daugelį įvairių uh, E, išteklių, kitų priemonių e, valstybės narės e, privalo vertinti vandens kokybę ir tam pasitelkti nacionalinės įstaigas. Yra įvairių fondų, sanglaudos fondas, regioninio, regioninės plėtros fondas, kaimo plėtros fondas skiriamos didelės e, pinigų sumos e, vandentvarkos e, sryčiai, žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonėms. Čekija, Slovakija, Rumunija ir Vengrija yra įsidėšiusios Dunojaus baseino regione ir ta teritorija E, sudaro 49 procentus viso Dunojaus baseino. Taigi, žinoma, šios šalis yra prioritetinės e, įgyvendinant e, upės baseino valdymo priemonės, kurios buvo patvirtintos 2009 metais. Tai priemonės, kuriomis siekiama sumažinti taršą dėl nuotekų vandenų ir žemės ūkio valdymo planams baseinų valdyti turi būti skiriama pakankamai išteklių tam, kad būtų kovojama su tarša, kad būtų nustatomi taršos šaltiniai ir kad apskritai būtų kovojama su tarša Dunojaus baseinė. Ir tam, kaip minėjau, kad būtų nustatomi taršos šaltiniai. Ačiū, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ir audito rūmų um, atstovus, parengus labai įsame ataskaitą ir um, pranešėją. Dunojaus um, baseinas yra labai svarbus ne tik norint įsaugoti ekosistemas, bet ir uh, Judosios jūros regionui, kuris taip pat labai aktualus Europos Sąjungai. E, iš Europos biudžeto skiriama milijardai eurų tam, kad būtų gerinama vandens kokybė ir e, todėl svarbu užtikrinti, kad e, ištekliai būtų naudojami tinkamai. Kaip minėta, keturios šalis buvo patikrintos auditorių Europos Sąjungoje ir Šiame pranešime neradau sąsajos su Europos Dunojaus strategija, kuri buvo parengta 2010 metais. Ten e, į tą strategiją įtraukti 14 valstybių narių. E, tos strategijos kertinis akmuo yra aplinkos saugos klausimai ir e, ten yra keli pagrindiniai aspektai paminėti, kuriuos minėjo ir pranešėjas aglomeracijos pramonės ir žemės ūkio keliama tarša. Kyla klausimas, kodėl neatsižvelgta į um, transporto poveikį. Manome, kad pranešėjų rekomendacijos parengtos gerai ir labai aktualios Dunojaus baseinui. Jomis remiantis galima pagerinti aplinkos būklę ir veiksmingiau išnaudoti finansinius išteklius. Ačiū. Ponas Daverman. Ačiū pirminkė. Sveikinu gerbiamą auditorumų atstovą, pono Pufan, pranešėją taip pat. Buvo gana įdomu paskaityti, turiu pripažinti, ir norėčiau pateikti analogiją, nors galbūt to nedėlėtų daryti, nes per daug supaprastintai pristatyčiau visą šią sudėtingą temą. Vis dėlto tai padarysiu, nesu tikras, ar visose valstybėse narėse tai yra. Jeigu pilu įvairias šiukšlės, ne tik šiukšlės, bet ir nuodus, įvairias pavojingas medžiagas savo kieme, prie namo, valdžios institucijos e, sakytų, tai ne pagal taisyklės, bet kadangi nežinome, kas e, padėjo ten visas tas šiukšlės, e, negalime nieko padaryti, negalime kryptis į namo šeimininką ir reikalauti, kad visa tai būtų pašalinta. Taip ir čia juk šis pranešimas labai svarbus ir galima būtų tokią analogiją pateikti. Svarbu pažymėti tai, kad valstybės narės tiesiog nelaikomos atsakingomis. Dabar jau 2016 metai ir akivaizdu, kad vandens kokybė nei Dunojuje, nei Baltijos regione nepagerėjo. Ir um, tikrai uh, kelia nuostaba. kad nėra informacijos e, apie e, taršalų rūšis, apie taršos šaltinius. Ir darytina išvada, kad e, kontrolės priemonėmis tiesiog nesugebama apriepti viso šio regiono, užtikrinti viso regiono kontrolę. Tikiuosi, kad ši specialioji ataskaita ir pranešimas ir būsimas parlamento darbas vis dėlto padės padėti, pagerinti situaciją, užtikrinti, kad komisija pagaliau pamatytų, kad atsakomybė turi atitekti valstybėms narėms. Ypač e, pažvelgus į konkrečias e, sritis e, galima pamatyti, kad ten daroma gana gera pažanga, gana didelė pažanga, bet reikia bent jau patraukti atsakomybę ant valstybės narės, sužinoti, kasgi supylė visas tas šiukšlės. Vėl grįžtam prie mano minėtos analogijos. Čia ponas Rodrygės Romero iš aplinkos saugos generalinio direktorato, prašom. Ačiū. Dėkuoju pirminkė, labas rytas visiems. Ačiū už galimybę pakomentuoti šį pranešimo projektą, kurį parengė ponas Deutsch e, šiame komitete. Kaip girdėjome iš, e, kaip matome iš komisijos atsiliepimo į šį pranešimą, e, komisija priima auditorumų rekomendacijas ir jau dirbame ties kai kuriomis iš jų. Uh, Um, jau imtasi tam tikrų veiksmų. Taip pat uh, pritarėme rekomendacijoms uh, skirtoms valstybėms narėms. Šiuo metu vertiname uh, planus, valdymo planus, kurie buvo patvirtinti valstybių narių 2015 metais ir turėjo būti pristatyti e, komisijai iki šių metų kovo mėnesio. Planuojame parengti gyvendinimo ataskaitą iki 2018 metų e, pagal vandens pagrindų direktyvos 18 straipsnį. Teikiant e, ataskaitas dėl uh, valdymo planų tikime surinkti kuo daugiau informacijos, kad galėtume įvertinti, kaip gerėja vandens kokybė. Kartu su valstybėmis narėmis esame įdėję nemažai pastangų tam, kad pagerintume informacijos kokybę ir tikimės, kad pavyks surinkti geresnį informaciją ir tai bus geresnis pagrindas ateičiai vertinti vandens kokybės pagerėjimą. Ačiū labai. Ačiū dabar ponas Pufan. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į kelis jau iškeltus klausimus. Strategija. Tai yra tas ramstis, kuris yra svarbus apskritai, kai kalbam apskritai apie taršą, įskaitant ir vandens taršą. Šis aspektas yra nagrinėjamas šiame pranešime. Svarbiausi taršos šaltiniai ir priemonės, kurios yra įgyvendinamos siekiant kovoti su ta tarša. Aš sutinku kad ne visos valstybės narės imasi tų pačių veiksmų. Yra valstybių narių, kaip pavyzdžiui, Rumunija ir Bulgarija, kurios 2007 įstojo Europos Sąjungą ir jų veiklos planas šiek tiek skiriasi. Šioje srityje ir šiek tiek sudėtinga visada atlikti tinkamą kontrolę ir auditą. Reikia gauti visą informaciją apie taršos šaltinius. Taip pat reikia skirtingai vertinti tam tikras medžiagas, kurios yra maišomos, kurios yra mišrios. Bet atliekant visus, visus tos veiksmus įgyventinės, mes taip pat galėtume pagerinti ir juodosios jūros vandens kokybę, galėtume įvertinti techninį potencialą. Ir principas, kad teršėjas moka yra labai geras, tinkamas principas. Dabar galėčiau suteikti žodį savo komandos nariams, kad mane papildytų, jeigu norėtumėt to, jeigu leisit. Ačiū ponui Pufan. Taip, pateikit klausimą, ar pastebėjote, kad e, neatsižvelgiam į Dunojaus e, strategiją. E, to nepadarėm todėl, kad vis dar galvojama, kad kol kas dar per anksti ją vertinti, ji dar pakankamai nauja ir per anksti ją vertinti, skelbiant ataskaitas apie Dunojų. Nu, atsižvelgiama į direktyvą ir tai reiškia, kad e, veiksmai, kuriuos valstybės narės e, nori gyvendinti, yra įtraukti į valdymo planus e, pagal tą direktyvą. Būtent todėl šitaip sutelkėm savo dėmesį ataskaitoje. Žodis pranešėjų, prašom. Z, z naší strán, z mý strany nejsou k tomu žádné připomínky. Moc krát děkuju, budeme se těšit na to, až bude předložena komplexní zpráva. Ačiū labai. Labai uh, eh, lauksime įsamios ataskaitos eh, apie situaciją Dunojaus eh, baseinė. Manau, kad einama tinkama kryptimi ir norėtume, kad valstybės narės darytų dar daugiau dėl vandens švaros, dėl vandens apsaugos. Norėčiau taip pat um, padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems už pateiktas pastabas. Viską pasižymėjau ir užtikrinsime, kad um, jos būtų įtrauktos į uh, pranešimą. Dėkuoju. Dabar um, Kalbėsime apie eurozonos biudžeto pajėgumus. Pranešėjas ponas Balčytis, prašom žodis jums. Ačiū gerima pirmininkė, gerimi kolegos. Eurozonos biudžetinių pajėgumų klausimas e, yra mūsų komiteto nuomonė e, ekonomikos ir pinigų politikos komitetui <clears throat> ir manau labai glaužiai susijęs su šiandieną ryte svarstumų klausimų. Tai yra rezultatais grindžiamo biudžeto sudarimu. Tai pirmiausia, mūsų komitetas pažymi, jog Europos ekonomikos ir pinigų sąjungai trūksta prisitaikymo mechanizmo, kuris būtinas norint tinkamai suvaldyti asimetrinius sukretimus, tai yra skirtingo masto ir skirtingose srityse tam tikri netitikimai ir sukretimai. Ir kaip parodė krizė, negalima pasikliauti vien rinkos sureguliavimo galimis, siekiant užkirsti kelią valstybių narių per nedik dideliam įsiskolinimui. Krizė aiškiai parodė, jog negalima remtis vien tik Europos centrinių bankų, siekiant užtikrinti tik pinigų tiekimo kontrolę. Eurozonai būtina tolimesnė fiskalinė, ekonominė ir ypatingai yra labai svarbu politinė integracija. Taip pat komitetas mano, jog Europos ekonominės integracijos gilinimas yra būtinas užtikrinant eurozonos ir kartu visos ES stabilumą. Pastaraisiais metais primtos priemonės kovoti su krize yra iš esmės tarp valstybinės savo pobūdžių. Jos nėra integruotos į bendrijos teisinę sistemą, joms taip pat trūksta demokratinės priežiūros ir atsiskaitomybės Europos parlamentui. Taip pat mm, šitame projekte pažymime, jog biudžetinių ir fiskalinių pajėgumų sukūrimas eurozonoje yra būtinas, siekiant užbaigti kurti ekonominį ir pinigų sąjungą Manome, jog fiskalinių pajėgumų stabilizavimas yra viena iš labiausiai įmanomų fiskalinės politikos priemonių, kai tu tarpu perskistimo priemonės galėtų būti numatytos, kai eurozonoje bus pasiekta didesnė politinė ir ekonominė eurozonos integracija. Pažymime, jog biudžetiniai ir fiskaliniai pajėgumai turėtų būti steigiami kaip ES biudžeto dalis, nepatenkantis į jį daugiametės finansinės perspektyvos taikymą bei gyvendinami Europos komisijos. Taip pat primenama savo pozicijai, jog bet kokie fiskaliniai ar biudžetiniai pajėgumai skirti eurozonai turi būti vystomi ES politiniuose rėmuose. Jeigu trumpai apibendrinant tai, kas yra čia parašyta, Tai šiuo metu dėl atskirų ES valstybių finansinės situacijos ir padėties sprendžia ne Europos parlamentas ir ne Europos komisija, o eurozonos ministrai ir neturime mes galimybę stebėti, kaip yra leidžiamos lėšos. Todėl eurozonos biudžeto sukūrimas leistų užtikrinti jo panaudojimo skaidrumą, efektyvumą ir taip pat būtų taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, e, kuriame labai aktyviai galėtų dalyvauti Europos parlamentas ir turėtume mes žymiai e, griežtesnę priežiūros teisę. Todėl laukiu iš kolegų pasiūlymų ir manau, kad e, suderinus šitą poziciją taip pat, kiek aš žinau, yra primtina ir ekonomikos bei pinigų politikos komitetui. Ačiū. Der Kollege Ali hat ums Wort gebeten, bitte. Ačiū pirmininkė, gerbėmi kolegos, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus nuomonę, e, kuri apriepia svarbiausius biudžeto pajėgumų aspektus susijusius e, su eurozona, e, ypač kalbant apie neseniai vykusios krizės neigiamas pasiekmes ir sunkumus reaguojant Europos lygmeniu. Reikia atsakyti tam tikrus klausimus, tą turėtų padaryti ypač komisija. Pavyzdžiui, kokios galėtų būti konkrečios eurozonos biudžeto funkcijos, kokie yra pagrindiniai uh, pajamų šaltiniai, ar į biudžetą bus įtrauktos ne tik eurozonos valstybės, bet ir kitos valstybės narės, koks poveikis bus daromas teisiniams klausimams, siekiant tai gyvendinti ir ar e, tokie e, pajėgumai e, bus užtikrinami daugiametės finansų programos kontekste. Be to, kai kyla klausimų, kaip bus organizuojama demokratinė priežiūra. Be to, reikia užtikrinti, kad ES galėtų geriau susitvarkyti su sunkumais, reaguoti į juos ir spręsti problemas, ypač krizės e, laikotarpiu. Manome, kad pasiūlytas sprendimas yra e, geras siekiant kovoti su kylančiais iššūkiais. Ačiū. Norėčiau tik trumpai padėkoti pranešėjui, pasveikinti pranešėją, nes labai glaustai išdėstytos svarbiausios nuostatos, svarbiausi dalykai. Žinoma, reikia žvelgti į platesnį kontekstą, e, į daugiametės finansų programos peržiūrą e, iki 2020 metų ir e, ko gero reikia tikėtis nemažiau nei DFP revoliucijos, nes kitaip sunku tikėtis didesnės pažangos. Kalbant apie eurozonos biudžeto pajėgumus, žinoma, tai bus labai svarbu Mm, e, galima būtų atsižvelgti ir biudžeto komiteto parengtą pranešimą. Viena iš pranešėjų, ponė Berės, savo ruoštų, kadangi gana sunku tinkamai visą tai pristatyti europiečiams, savo ruoštų turime užtikrinti, kad padarytume viską, ką galime kad e, parodytume visą tą bendrą kontekstą, kad užtikrintume labai griežtą pinigų kontrolę, nes e, dabar e, kalbame visai jau apie kitokius pinigus. Ir iki šiol, nei, iki šiol aš taip suprantu visą tai už DFP konteksto ribų. Turime sukurti tikrai šį didžiulį projektą ir jeigu tai pavyks padaryti, tai bus labai svarbu, bet e, prieš tai svarbu įtikinti europiečius, e, kad bus užtikrinta labai griežta kontrolė viso šio projekto ir tai bus tikrai labai sudėtinga padaryti. Taigi e, labai svarbu užtikrinti tokią griežtą biudžeto kontrolę. Atrodo, kad e, tikrai čia daug aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriuos būtina apsvarstyti. Ačiū pirminkė, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui e, Balčyčiui, už puikiai e, parengtą nuomonės projektą. Visiškai pritariu jo pasiūlymui, jį remiu kad galimas eurozonos pajėg, biudžeto pajėgumas e, turi būti grindžiamas ES teisė, e, turi būti užtikrinama tinkama demokratinė kontrolė e, dėl išlaidų. Pinigų politikos neužtenka, turime stiprinti ekonominę, fiskalinę, finansinę integracija, kuri užtikrins ekonominį stabilumą krizės sąlygomis. Ačiū. Ponas Nilsen iš Komisijos generalinio direktorato. Ačiū, norėčiau pasinaudoti šią progą pakomentuoti. Manau, kad pastabos šiame nuomonės projekte e, tikrai labai taiklios e, dėl E, trūkstamų tam tikrų pajėgumų, e, dėl integracijos būtina užtikrinti, kad kolonijų ir pinigų sąjunga būtų stiprinama, gilinama nuomonės projekte e, paminėtos kai kurios nesiniai patvirtintos priemonės ir reikia užtikrinti, kad vidutinės trukmės laikotarpiu ir ilgalaikų laikotarpiu būtų tinkamai įgyvendinami mechanizmai, institucinė, fiskalinė sritis, kalbant apie pajėgumus, dar laukia tolesnių diskusijų ir Taip pat e, atsakoma į klausimus dėl konkrečių pajamų ir išlaidų aspektų. Dėl konkrečios teisinės sąrangos visa tai be abejo priklausys nuo fiskalinių pajėgumų struktūros. Ačiū. Also zu dem Thema, Dankeschön, es gäbe ja viel zu sagen zu dem Thema, vor allem. Ačiū labai. Tikrai daug ką galime pasakyti šią temą. Dėl visų priemonių susijusių su ekonominė ir pinigų sąjunga. svarbu pagalvoti apie pačius principus, bet e, kas dėl procedūros, e, e, tikrai turiu abejonių. Ar pavyks eiti į priekį, ar pavyks eiti pirmin. Kyla tikrai daug nuogastavimų, abejonių dėl uh, piliečiams ir jeigu mums pavyks e, atsikratyti tokio piliečių nepasitikėjimo, e, būtų e, puiku. Jeigu teisingai suprantu, dar apie šią nuomonę kalbėsime Birželio 13 dieną vyks balsavimas ir patvirtinimas turėtų būti mm, rugsėjo mėnesį ir galiausiai galutinis patvirtinimas pirmojoje spalio mėnesio plenarinėje sesijoje. Dabar vyks koordinatorių posėdis ir visi, kas jame nedalyvaus, turėtų dabar išeiti iš salės, prašysiu tai padaryti kuo greičiau, nes norėtume kuo greičiau